Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, Mėly kolegos ir, kol, ir kolegės, labas rytas visiems. Reikėtų pradėti posėti. Ir nebauskime tų, kurie laiku atėjo ir pradėkime pagaliau. Nes komisaras Lavandovskis turi laiko tik tai iki pusės vienuolikos. Taigi, reikia imtis darbo. Kalbų režimas. Matote biudžeto komiteto aplinkraštyje. Taip pat matote, kad, gali, kad šitas posėdis yra transliuojamas nuo 2 iki 3 fiks koordinatorių posėdis. Tai buvo numatyta, bet jis yra atšauktas, nes nėra jokių svarbių klausimų, kuriuos galėtų aptarti koordinatoriai. Taigi paprasčiausiai išbraukite. Frakcijų patarėjai nariai iš frakcijų. E, išsiaiškinot, kokiais kanalais, kokią kalbą galima klausyti. Užsidėkite ausines, kaip matote. E, iš tikrųjų, parlamentarų yra nedaug reikės balsuoti dėl greslė praneš, pranešimo, dėl, ne, dėl dėrybų mandato. Mums reikia kvalifikuotos daugumos, o tam, kad būtų kvalifikuota dauguma, turi dalyvauti bent 22 deputatai. Taigi prašau politinių frakcijų darbuotojų. Nusiųskite ką nors ar patys pakvieskite savo deputatus, nes mums reikia kvalifikuotos daugumos. tam, kad galėtumėm vėliau balsuoti dėl Ingeborg Resler pranešimo ir kad pagaliau galėtumėm užbaigti darbą su šio dokumentu. Kalbant apie protokolą ankstesnio susitikimo posėdžio protokolą, Kaip visada, jei šio posėdžio metu niekas nepaprieštaraus, jis bus patvirtintas. Panašu, kad lietai, bet užtikrintai pradedam darbą. Negaliu, negaliu aš skūstis, nes mano koordinatorius irgi netėjo į posėdį, sako pirmininkė. Toliau mūsų darbo atvarkėje yra na, įgaliojimai susijęs su trišalių dialogu. Tačiau kol kas negavome komisijos biudžeto pasiūlymo, todėl negalime Jensenui suteikti jokių įgaliojimų. Negalima dėl... Todėl šitas darbo tvarkės punktas yra atidėtas. Taip pat manau, kad mes kaip parlamentas turime mm, mokėti dirbti skirtingais laiko terminais. Todėl gal prieš komisarų pradedant kalbėti apie biudžeto suskirstimą, galime jo paprašyti papasakoti, kaip jisai mano, kaip numato, kada bus galima tikėtis sulaukti pasiūlymo iš komisijos parlamentui. Ar galima tikėtis gauti šį pasiūlymą iki vasaros atostogų? Tikrai atsidurtumėm gana sudėtingoje situacijoje, nes viso, visi komitetai turėtų spėti paruošti savo nuomonę reikėtų pakeisti visą darbo kalendorių ir visi terminai turėtų labai stipriai sutrumpėti. Nežinau, ar mum, mes sugebėtumėm spėti viską padaryti per tokius trumpus terminus. Kitas klausimas. Ką daryti, kad taryba atsisakytų aštuonių savaičių termino? Čia ir nacionaliniai parlamentai e, dalyvauja šiame procese. Reikia pagalvoti, kaip galima būtų pakeisti šitą terminą. Bet čia nieko naujo, jūs visi ir taip žinote. Situacija yra pakankamai sudėtinga, nes laikas nelaukia. Taigi, pereikime prie komisijos, komisijos nario pasisakymo. Vasario 18 dieną gavome komisijos pasiūlymą dėl bendros struktūros ir komisija paprašė e, mūsų paruošti atitinkamą dokumentą. Mes tą padarėme ir dabar galime įvertinti pasiekmes, rezultatus, bet aišku, reikia pažymėti ir tai, kad komisija netaiko vienodai visoms programoms mūsų paruošto suskaidimo. Nes kai, kuriuose, kai kurioms programoms yra skirta daugiau lėšų, kai kurioms mažiau. Taigi mūsų užduotis buvo ne tik tai pateikti šį suskirstimą, bet dar ir turim paaiškinti, uh, Kokiais principais remdamiesi mes suskaidėme, mes paruošėme šitą dokumentą. Reikia paaiškinti, kodėl vienoje vietoje yra daugiau sumažinamas biudžetas, kitoje mažiau sumažinamas. Visą tai reikia išdėstyti labai aiškiai. Pavyzdžiui, antroji kategorijoje, manau, labai neteisinga, kad 75 procentai antros kategorijos pereitų į tiesioginės išmokas žemės ūkiui. Ir kad tai būtų sumažinta 1,8 procento. O tokia pro, maža programa kaip LIFE, kurios pasiekmes yra tikrai, kurios rezultatai yra labai geri, jinai sudaro tai 0,8 antros kategorijos biudžeto, o apkarpama 25 procentais. Ar protinga šitaip apkarpyti? Kodėl buvo nuspręsta būtent taip apkarpyti? Ar nereikėjo proporcionaliau apkarpyti? Nes, pavyzdžiui, tokia didelė programa, kurią minėjau, ją galėtų, galėtume apkarpyti daugiau negu kitas labai smulkės programas, kurios dabar labai stipriai apkarkytos. Kaip ten bebūtų dabar, suteiksiu žodį komisarui, mielas Janos, sveiki, sveikas atvykęs. Mes mes visgi negalim džiaugtis, kad labai daug parlamentarų susirinko, bet yra kaip yra, taigi mes tikrai visi susidomėjate, kurie susirinkom. Ačiū, aš labai džiaugiuosi, kad salėje tiek erdvės ir galėsime vieni kitus e, girdėti kuo puikiausiai. Na ir šiandieną aš noriu pristatyti taip vadinamus techninius padalymus. Labai, labai trumpas bus mano pristatymas, nes e, tai buvo grinai techninė užduotis. Tiesiog bandyti numatyti dėrybų tarp tarybos ir parlamento išdavas. Aišku, daugiausia kalba eina apie apkarpimus, kai kurių abejonių jau buvo išsakyta, tą padarė pirmininkė Jutta Haug, bet negalime visko piešti juodai arba baltai, nes pradžioje norėčiau pasakyti, kad turime atsižvelgti į 2007-2013 metų programinio finansinio laikotarpio realijas ir finansinės išlaidas tuo laikotarpiu. Ir nepaisant apkarpimų, aišku, mes nelabai dėl to patenkinti, tačiau uh, norint geriau suprasti situaciją, panašu, kad yra vilčių ir ateičiai. Ir dėl to, kad yra padidinimų, lyginant su 7-13 metais. Aš manau, kad bendras paveikslas nėra toks jau blogas ir atitinka poreikius Europoje. Europoje, kur yra krizė, kur yra nedarbas. Kaip matome, horizontas 2020 Tai yra indėlis į konkurencingumo didinimą, augimo didinimą, taip pat infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė irgi energetikos transporto sričiai yra padidinamas finansavimas kosmės, smulkios vidutinės įmonės, čia finansavimas irgi smarkiai didinamas, Erasmusas visiems taipogi. Trečioje kategorijoje didinamas finansavimas prieglopšio ir migracijos fondui, vidaus saugumui, lankstumo priemonė taip pat, lankstumo priemonė viena, viena iš lankstumo sričių irgi yra čia didinamas finansavimas. Na, žinoma, nesame labai patenkinti tais aptarkimais, tačiau jeigu kalbėtumėme apie sumas, kurias turėjome 7-13 metais, bent jau tam tikrose srityse yra vilties, kad situacija pagerės bet dabar grįšiu prie to techninio lėšų išskirstimo ir pristatysiu situaciją. Kokie yra pagrindiniai principai? Tai yra ir atsakymas į vieną iš Jutos Hauk klausimų. Kas buvo iš anksto numatyta, asignuota ir įskaitant tas e, tam tikrose kategorijose numatytas viršutinės lubas. Taigi buvo atsižvelgta iš tai, kokius priemonės e, sujungimo, tinklų sujungimo priemonės fondas, dėl jo buvo sutarta taryboje, tikslinės programos galėjo gėmes, e, Kupernikus programa, ITER programa, brandulinė programa, e, kuri, kurią gyvendina kelios šalis, čia irgi buvo aiškios asignacijos, e, aiškus asignavimai, taip pat sanglauda jaunimo nedarbas, ši iniciatyva yra finansuojama. Taip pat tiesioginės išmokos ir čia yra antros kategorijos viršutinės ribos, kurių reikia laikytis, taip pat kaimo plėtra. Tai jau yra iš anksto numatytos sumos. Mes realiai bandėme išsaugoti tas iš anksto asignuotas sumas, skirstydami finansavimą. Antras dalykas. Šis beitas pasikeitė, pavyzdžiui, struktūra. Rezervas žemės ūkio kriziai į antrą kategoriją buvo įtrauktas, maistas neturtingiausiems į socialinį fondą buvo įtrauktas. Taip pat vidaus reikalų agentūra informacinės technologijos, technologijos sistemos patenka į agentūrų finansavimo kategoriją. Taigi tokia yra struktūra, ji iš esmės nesikeičia, tačiau bendros sumos ir čia jau juta tavo sritis, bendra suma agentūroms nebuvo sumažinta, nes pažadėjome 5 procentais palaipsniui mažinti finansavimą ir tas jau buvo įtraukta į pirminį komisijos pasiūlymą. Taigi dabar papildomai mažinti finansavimo nereikėjo. Tai buvo iš anksto numatyta prievolė ir dėl to agentūros papildomai nebuvo jų finansavimas apkarpomas, nes tie 5 procentai, 5 procentų palaipsninis finansavimo mažinimas jau buvo įtrauktas į planus. Na, o komisija turės pristatyti mūsų finansinių pareiškimų peržiūrą pagal 47 tarp institucinio starimo straipsnį. Komisija privalo palaikyti dialogą su Europos parlamentu. Taigi, tai yra štai tokie pirminiai principai. Dabar kitas dalykas yra maržos. neasignuotos maržos buvo sumažintos daugiau negu proporcingai. Taigi maržos sumažėjo dėl to, kad bendrai sumos yra mažesnės. Tai reiškia, kad numatomas mažiausias lygmuo, kad vyktų normali metinė veikla. Jeigu mažintumėme maržas dar labiau, tuomet tai reikštų, kad manevro laisvės nelieka, e, nustatant metinį biudžetą. Taigi bendras principas buvo, kad maržų bendras, bendra, bendros sumos turi atitikti real, realią situaciją daugiametėje finansinėje programoje. Taigi toks buvo pirmasis principas taikomas maržoms, o pagrindinis e, finansavimo išskirstimo principas buvo proporcingumas. Daugiausia buvo koreguojama remiantis į proporcingus sumažinimus. Yra šiokių tokių nukrypimų nuo siūlomų apkarpimų Nežinau, ar čia matote gerai, bet gal aš tuomet žodžiu pristatysiu, kokie buvo nukrypimai nuo proporcingo apkarpimų principo. Pirmoje A kategorijoje privileginis principas. Būtent kai mažinama buvo mažiau nei numatyta pagal proporcingumo principą Tai fiskaliniai, fiskaliniai reikalai, muitinės, kova su sukčiavimo, inovacijos. Čia tiesiog buvo bandoma numatyti realius finansavimo padidinimus, lygnant su 13 metais, taip pat reikėjo atsižvelgti į kritinę programų įgyvendinimo e, masę. Dabar suma Galilėjo programai irgi buvo tikslinė ir buvo bandoma ją padidinti. Dabar augimo skatinimas irgi privileginės rytis ir sveikatos apsauga skatinanti augimą. Čia irgi yra privileginės sritis pagal naujus teisės aktus, nes atsiranda naujų prievolių ES, naujų įsipareigojimų ES ir sveikatos priežiūros srityje vartotojų programuose asignavimai buvo labai nedideli ir norint kažkokių rezultatų pasiekti ateityje, reikėjo irgi mažinti daugiau negu numatyta pagal proporcingumo principą, toliau informacinių technologijų sistemos, teisės, pilietybė. Išorės santykiams buvo numatytas privileginis principas, kaiminystės principams irgi, kaiminystės politikos principams irgi finansavimas buvo mažinamas mažiau negu pagal proporcingumo principą. Taigi dabar yra 2000 7-13 metų laikotarpio sumos ir buvo bandoma išsaugoti ankstesnio programinio laikotarpio sumas ir mažinti mažiau negu numatyta pagal proporcingumo principą. Nei numatyta pagal pirminį komisijos pasiūlymą, tas pats pasakytina apie humanitarnę pagalbą. Čia yra aiškių priežasčių. Humanitarinė pagalba yra tas rytis, kur galima daug pasiekti su nedaug pinigų kitose srityse jau kalba eina apie milijardus. O 20 milijardų, 30 milijardų eurų pabėgėlių stovykloms Sirijoje ir kitose teritorijose daro didžiulį poveikį. Ir tai yra humanitarinės pagalbos politikos įvaizdis. Taigi išvardijau tas išimtis, privilegijuotas rytis, kur buvo apkarpoma mažiau. Bet yra apkarpimų, kur yra, kurie yra didesni nei pagal proporcingumo principą. Ir gal jūs ir nustepsite, bet tai yra Erasmus visiems programa, nes pirminėme pasiūlyme, kurį pateikė komisija, 70 procentų buvo planuojama didinti finansavimą, nepaisant visų, na, nepaisant visų privalumų, vis tiek buvo sudėtinga padidinti tokį finansavimo didinimą, tik dabar Erasmus visiems programa, e, jos finansavimas didinamas 40 procentų, tačiau mažiau yra didinamas finansavimas nei pirminėme pasiūlyme. Tas pats pasakyta apie maistą, gyvūnų apsaugą, nes čia dar galime panaudoti rezervo lėšas, žemės ūkio rezervo fondo lėšas. Vidaus saugumo prieglopšio migracijos fonde irgi apkarpomas finansavimas, nedaug, nežymiai, dėl to, kad mažiau nei, nei siūloma pagal proporcingumo principą buvo apkarpyta vidaus reikalų srityje ir informacinių technologijų agentūrų srityje. Trečioji kategorija, tiek apie ją. Ketvirtoji kategorija, didžiausias e, skirtumas, kur buvo daugiau apkarpyta, yra branduolinės saugos finansavimas. Mes numatėme sumas jėgainių uždarimui, tokiose šalise kaip Lietuva, Slovakija ir Bulgarija. Taip pat bendra užsienio saugumo politika irgi įsisavinimas yra nepakankamas, sudėtingas, tai yra priežastis, kodėl mažiau finansuojama civilinė sauga ir įvek. Tiek yra nukreipimų ketvirtoje kategorijoje, taigi daugiau apkarpyta nei pagal proporcingumo principą. Taigi tokia yra situaciją, e, pristačiau labai techninę užduotį, kaip e, buvo pakoreguotas finansavimas atsižvelgiant į vasario 8 dienos išvadas. Tiesiog mažesnės yra maršos numatytos tam, kad būtų išsaugoti programų lygiai ir šiokie tokie nukrypimai. Aišku, mes viską raštu pateiksime. Pateiksime konkrečias lenteles, Taigi bendrai tiesiog bandėme sureaguoti į tai, ko reikia Europai, esant gan sudėtingai dramatiškai situacijai. Yra sumų, kuriomi, kurios didinamos tam, kad augimas, užimtumas būtų skatinamas Europoje nes na, tikrai reikia tokių priemonių, kuriomis galėtų pasinaudoti ES ir valstybės narės. Taigi labai paprastas techninis darbas, nieko e, neužbe, neužbėgama už akių dėryboms. Ačiū. Dank, um... Labai ačiū. Puiku. Labai dažnai techniniai dalykai reiškia, kad įsipainioja į dalykus, iš kurių nebežinai kaip išbristi. Ką reiškia tas proporcingumas, koks procentas laikomas proporcingu? Ką tai reiškia 14 metų biudžetui? Kiek mažiau aš turėsiu lyginant su 13 metais, kitais metais? nemažai užsirašė norinčių kalbėti, bet prieš pradedant diskusiją e, norėčiau pasveikinti e, Ivo Kalfin, kurio gimimo diena šiandieną, su gimimo diena. Ann Jensen pirmoji, paskui Marija Kavaljo, o paskui kiti. ačiū už šį techninį įskaidimą lėšų ir paaiškinimus. Dėkoju ponui Levandovskui. Norėčiau pirmiausiai jiem pasakyti, kad tai, kad 29 negavome biudžeto pasiūlymo, o dabar jūs e, sakote, kad pristatysite biudžeto projektą e, nuo dabar iki e, Liepos 1 Europos parlamentui sukils nepaprastai daug problemų. E, dirbant, kaip Jūta sakė, turime prašyti tarybos, netaikyti įprastos procedūros, siūsti e, biudžetą nacionaliniams parlamentams aštuoniams savaitėms. Bet kuo labiau užtruksime, tuo bus viskas sunkiau. Sakėte, kad pristatėte techninį išskaidimą lėšų, bet visi žinome, kad e, E, yra riba, kaip skirtingai galime viską daryti ir nesuprantu, kodėl komisija negali paprasčiausiai pasiūlyti biudžeto. Tiek norėjau pasakyti, aš prašyčiau jūsų viską daryti kaip galima greičiau. Dabar dėl skaičių. E, valstybės narės apsisprendė dėl biudžeto mažinimo ir Norėčiau apie vieną sritį plačiau pakalbėti, kaip žinau, ponia Kavalio apie tą pačią sritį kalbės. Sakote, kad horizontui 2020 e, finansavimas e, padidės 20 procentų lyginant su vidurkiu 7-13 metais. Mes visuomet cituojame e, Marką Tveną, kuris pasakė, yra melas, baisus menas ir statistika. Nuo 2007-2013 metų tuo laikotarpiu moksliniams tyrimams buvo padintas finansavimas 70 procentų ir tai buvo specialiai padaryta tam, kad užtikrintume, jog ES iš tikrųjų galėtų realiai konkuruoti su JAV, Kinija ir e, kitomis e, būsimomis naujomis valstybėmis narėmis. Jūs pristatėte skaičius, taip, taryba sako, kad mes turime užtikrinti nuo 13-ųjų, tai yra nuo dabar iki 10-ųjų, realų augimą. Bet augimas tas turys mažiau negu 5 procentus ir jeigu atvirai, tai tikrai neambicingas siekis. Mano nuomonė, horizontas 2020 tikrai nukentėjo nuo E, valstybių, per valstybių e, vadovų darybas, kurie nori daugiau lėšo žemės ūkiui, regioniai politikai, regioniams fondams, bet mažiau Europai. Ir labai gailestauju dėl to, manau, kad turėtume ieškoti būdų, kaip nors pakeisti šią padėtį, nes tikrai nepasieksime daug tuo. Kitas e, dalykas - maža trečia kategorija. E, Ten yra mums artimos programos skirtos piliečiams. E, finansavimas mažinamas e, vis labiau ir dar tai bus daroma. Norėčiau paklausti, kaip jūs įsivaizduojate, bus finansuojamas ES e, prievalės, o įsipareigojimų, pavyzdžiui, Palestinai pagal ONRA. Ir mes žinome, kas vyksta metai iš metų ir ar jūs ėmėtės realistinio požiūrio į tai. Taigi tiek, ačiū. Labai ačiū pirmininkė. Tai e, mano pasisakymas e, bus panašus į ponios Jensen. Visiškai sutinku su prašymu reikalavimu laiku trims Europos institucijoms e, dirbti, susitarti dėl kitų metų biudžeto, kad nekiltų biudžeto krizės, e, dar papildančios kitas Europos krizės. Dėl horizonto 2020 norėčiau pasakyti, kad 28 procentų padidinimas, kuris atitinka 7,2 milijardų eurų numatytų komisijos, e, sudaro sumažinimą biudžeto e, nuo 13 iki 14 metų. E, ir tai net atitinka atitinkamos nuostatos vadovų tarybos išvadose. Horizontas 2020 tai yra septintoji pagrindų mokslinio tyrinių e, programa plus e, komunikacijos informacijos technologijų ir e, dar kitų programų derinys. Ir 2013 metais 9,8 milijardo skirta tiek toms sritims. Taigi, jeigu paskaičiuosime, matysime, kad kitais metais bus sumažintas finansavimas. Ir po trijų metų mes tik tai grįšime prie 13 metų verčių. Tai yra negerai Europos Sąjungai. Horizontas 2020 yra kur kas ambicingesnė programa negu septintoji mokslinio tyrimų programa. programa tai yra susijęs su inovacijomis, pramonės e, dalyvavimu, demonstracinė veikla ir tai yra platesnė e, dalis, tai yra inovacijos ir dėgymas. Dėkoju. Salvador. Paskui Janas Mulderis. Labai ačiū. Pirmininkė. Manau, kad komisija ir komisijos narys, kuriam noriu padėkoti, atliko tą techninį išskaidimą. Labai aišku, kokie yra politiniai ketinimai, dėl kurių buvo padarytas tas padalymas. Ir manau, kad tai yra teisinga. Dabar ES biudžetas mažinamas gana stipriai ir dėl to tarybos narės vieningai apsisprendė, Komisija ir komisijos narys Levandovskis pateikė mums lėšų skaidimą ir akcentavo, e, kad bus finansuojamos tam tikros bendrijos programos, kurios yra laikomos reikšmingomis ir galinčiamis užtikrinti darbo vietų kūrimą, augimą. Ir jis kalbėjo apie ribas E, kurios bus sumažintos, lygnant su ankstesniu biudžetu. Bet gali būti, kad bus mažiau sumažintos kitos dalys. Manau, kad tai būtų geras sprendimas, techninis sprendimas, kuris būtų priimtas pagal labai aiškės politinės gairias, todėl šiuo atveju džiaugčiausi Europos komisijos pasiūlymu, kuris būtų geras pagrindas palyginimui tuo metu, kai mūsų dėrybininkai su taryba bandys pagerinti tam tikras programas. Mes esame biudžeto komitetas, todėl bet kuriuo atveju mes turime džiaugtis, turime pasveikinti šiuo išskaidimu. Europos komisijos suprasdami, kad jau atitinkamai atitinkami komitetai turės e, pasisakyti dėl, dėl konkrečių savo eilučių. O kalbant apie ateinančių metų biudžeto projektą, akivaizdu, kad jisai gali šiek tiek sumaišties įnešti į parlamento darbą. Bet kuriuo atveju suprantu, kad gali būti mažiau laiko ruošti nuomonėms, nes šiaip ar taip suprantu, kad nežinodami, koksai galų gale bus susitarimas tarp tarybos ir parlamento dėl 14-20 metų finansinės programos labai sunku žinoti, kaip dabartinį projektą renkti. Todėl tai yra labai svarbus sprendimas, sudėtingas, bet turint galvoje aplinkybės tikrai be galo svarbus. Ačiū. Genau. Jan. Janai. Prašom. Ačiū pirmininkė. Paprastas klausimas komisijai. Aš išklausiau komisaro, bet man neaišku, kodėl jis negalėjo pateikti kitų metų biudžeto. Kokios yra konkrečios priežastys, kodėl tai nebuvo padaryta ir ką mano komisaras gali, galys laimėti atidėdamas biudžeto pateikimą. Das war eine kurze, knappe Frage. Labai glaustai, trumpai ir aiškiai, stipriai paklausta. Aš pirmininkė kalbėsiu šiek tiek ilgiau. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad sveikinu komisijos pateiktą skaičių išklotinę. E, matome, kokie dabar aiškiai yra tarybos pasiūlymai. Anksčiau kalbėjome bendrus skaičius ir mums tikrai reikėjo uh, išklotinės, kad galėtume matyti, kaip kas siūloma. Dabar norėčiau pakomentuoti e, kai ką. Kas yra, mano nuomonė, praščiausia? Pone Karvaljo, jis sako, kad nebus padintas finansavimas 2020. Teisingai, bet yra dar blogesnių dalykų. Iki 2017 metų nepadidės jisai. Trys pirmieji kitos daugiametinės finansinės pro, programos metai ir ne padidės skaičiai bus žemesni negu 13 metais, tik 17 metais padidės, jeigu pasižiūrėsite gerai į skaičius pamatysite ir tai mano nuomonė yra neprimtina. Dėl bendrų sumų, jeigu būtų išskirtas Galilėjo, neįtrauktas, mes kalbam apie tai, reikia įtraukti ar negalėjo. Tai pirmai A kategorijai pirmaisiais metais nepadidės finansavimas. Antras pastebėjimas, pirma B kategorija. Jeigu pasižiūrėsime į išklotinę, matysime, padidinimą pereinamiesiems regionams. Išlotinė rodo, kad konvergencijos, tai yra vargingiausiams regionams, sumažinimai yra kur kas didesni, negu kad aš maniau, kad jie bus. E, jaunimo nedarbas. 428 milijardai, milijonai per metus akivaizdu, kad tai neturės jokio poveikio, nebent mes iš anksto papildomų asignavimų skirtume šiai sričiai ir aš manau, kad ne tik tų iš ankstinių asignavimų reikia, bet reikia ir daug aukštesnių sumų ir manau, kad tai yra labai svarbu mūsų busimuose darybose. Antra kategorija. Aš asmeniškai neturiu jokių problemų, bet yra problemų dėl profilio. Jeigu pasižiūrėsime dabar į skaičius, tai pamatysime, kad yra labiau sumažintas antras e, ramsis negu pirmas. Proporcingai kaimo plėtra negu tiesioginės išmokos yra e, labiau e, mažinamos. Europos parlamentas labai daug kalbėjo parengta bendra poziciją dėl paramos ne pirmam, o antram bendrosios žemės ūkio politikos ramščiai, bet dabar viskas yra atvirkščiai. Dėl e, kūrybiškos Europos. Silvija Kosta kolegė mane pasveikino, ji man perteikė jų linkėjimus, prašė, kad jūs, e, jūs pasveikinčiau, ji yra dabar trišalėse darybose ir sakėse, kad e, reikia galvoti apie orientaciją į ateitį, tačiau kūrybiškai Europą iki 17 metų nebus padintos lėšos ir net visam laikotarpiu labai nedidelis bus tas padidėjimas. Tai reiškia, kad jokių naujų ambicingų, nebus nei joks ambicingas e, komisijos pasiūlymas įgyvendintas ir tai yra labai apgailėtina. Ketvirta kategorija. Šią savaitę tris dienas vyko Euronest asamblėje, susitikome su rytų partnerystės šalių atstovais, kolegomis iš šalių, kurios išgyvena realias problemas, bet nori vystytis, nori priartėti prie Europos, ar tai būtų Ukraina, Armenija, Azerbaidžianas ar panašiai. Tačiau dėl kaiminystės programos tai apima taip pat ir pietinę kaiminystę, arabų pavasario šalis, Palestinos dalį, E, išmokų Palestinai, bet mes 20 metais net nepriartėsime prie šių dienų finansavimo ligmens. Mes labai daug ko prižadėme šalims partneriams ir tai yra visiškai neprimtina. Galiausiai, netgi dėl DCI. E, vystomoji pagalba tai yra e, mes turime prisidėti siekiant, pasiekiant tūkstantmečio vystimosi tikslų bet tai taip pat sumažinta šis rytis. Trims, ketri, tri, per 3-4 metus ateinančio laikotarpio bus sumažintos finansavimas šiais ryčiai. Norėčiau kreiptis į komisarą. Labai malonu matyti tą išklotinę. Dabar galime e, konkrečiau kalbėti apie skirtingas e, programas, politikos priemonės, bet manau, kad yra labai daug dalykų, kurių aš visiškai negaliu priimti. Ja, vielen Dank. Ähm, ich möchte nur Ačiū. bei diesen ganzen Sonntags- oder Fensterreden. Turiu vieną komentarą. Jei kalbame apie. Turime naudotis biudžetu, kad kovotumėm su uh, jaunimo nedarbu. Ir tai reikia labai aiškiai pasakyti ir kancleriai, ir ministrams, pirmininkams, visiems. Yra didelė žmonių grupė, kuris sako, mums reikia front loading. Bet taip pat bent jau e, Vokietijos vyriausybė, kurios nevadinsiu mano, savo, vokie, savo vyriausybę, šitą vyriausybę sako, jeigu bus front loading, tada turi būti ir priešingas reiškinys backloading. Ką jie turi galvoje? Iš kur mes paimsime pinigų, kad tos, tuos pinigus būtų galima e, skirti kovai su jaunimo nedarbu? Iš kur imti tokių lėšų? Be to, toksai pasiūlymas turi būti techninis, kažkaip į techninių rūbą įvilktas, tai galbūt komisija gali, gali mus paaiškinti, kaip tai padaryti. Ačiū Jūta, ačiū komisarė už pristatymą. Mane labai nuvylė tai, kad komisija paėmė tarybos statistiką ir mums pristatė, net ir sakydama, kad čia yra tik tai techninė duomenys visiškai ne, ne, neskiriantis užkirsti kelią mm, dėryboms. Tai lygiai tai toks pat techninis požiūris būtų paimti parlamento statistiką, o gal geriau jūs paimkite savo pasiūlymą ir mums pristatykite. Faktas faktas, kad komisija paima tarybos paskaičiavimus, mano nuomonė yra visiškai nepadedantis mūsų dėryboms, kurios jau įpusėjo. Tai yra parlamento ir tarybos dėryboms, kurios jau įpusėjo. Mes girdėjome kolegas sakant, kad parlamentui toksai požiūris yra visiškai nepriimtinas. Nes vyriausybės ir valstybių vadovai ir toliau pabrėžia savo politiką tarybose. Ir Dabar šiame suskirstime yra sumažintas finansavimas e, tyrimams, investicijų pritraukimui e, ir kitoms sritims. Kaip mes, kaip mes išbrisime iš krizės, jeigu sumažinsime finansavimą e, investicijom? Paskui buvo jaunimo garantijos politika, kuri buvo pervadinta ir sumažinta labai stipriai ir perskirstyta per septynerius metus. Tai yra labai nerimtas požiūris. Jeigu norime, jeigu norime stipraus biudžetą bet kokiai politikos sričiai, reikia skaičiais parodyti, kad tai yra prioritetas. Žinoma, jei aš suprantu, kad um, jau sakiau, kad nepritariu tokiems skaičiavimams, kokius komisija pristatė, bet net jeigu ir sumažėja finansavimas, reikia pateikti kažką tai protingo. Jūs kalbate apie, apie padidėjimą. Europos tinklų sujungimo priemoniai, bet komisijos ir Europos investicijų banko pristatymą girdėjome prieš porą savaičių dėl Europos tinklų sujungimo. Yra, vyksta septyni projektai visoje Europoje. Didelė dalis šių projektų yra susiję su investicija į kelius, kelių infrastruktūrą. Bet galim tikrai aiškiai pasakyti, kad greitkeliai tikrai nėra mūsų prioritetas. Be to labai daug nueina lėšų į centrinę ir. Visai nenueina lėšos į centrinę ir rytų Europą. Tai ar tikrai taip mes norime paskatinti Europos saugimą? Man atrodo, kad tikrai ne. Tai, ką šiandien išgirdome, rodo tik tai, kad kad ir toliau bus e, kaišomi pagaliai į ratus Europos ekonomikos atsigavimui vietoj to, kad būtų susitelta ties labai konkrečiais projektais ir kokia politika. Jūta labai teisingai pasakė, šitie skaičiai yra tikrai labai labai maži. Sistema, kuri daug maž gerai dirba, tai yra mm, šiaurės sistema 30 milijardų per metus kainuotų. Bet dabar 152 milijardus eurų mes mokame už uh, už jaunimo nedarbą. Jūs siūlote 6 milijardus 7 metams ir kalbate apie tą frontloadingą, bet mums reikia tų lėšų dabar, o ne 2020 metais. Jauni žmonės, kurie jau keletą metų nedirb, neranda darbo, jie negali laukti iki 20 metų. Ar kas paskui vyks su tom lėšom vidury periodo, kaip Jūta sakė, vidury laikotarpio. Taigi tas principas paimti tarybos e, apskaičiavimus ar, ar, ar, ar numatytas lėšas ir truputėlį perskirstyti, aiškiai rodo, kad tai, ką nusprendė taryba biudžeto klausimų, bus labai kenksminga visai Europos Sąjungai ir, ir, ir ekonomikos atsigavimui. Jeigu norime įveikti krizę, reikia pirmiausia nusistatyti prioritetus, o mes čia prioritetų tikrai nematome. Taigi, tik tai dar labiau akivaizdu, kokie bus mūsų reikalavimai e, tarybai besiderint dėl e, daugiametės finansinės programos ir turint galvoje dabartinės aplinkybės, tokių skaičių, tokių lėšų paskirstimo palikti negalima, su juo taktis negalima. Ačiū. Genau. Um, diese... Kągi. Tas techninis lėšų išskirstimas mums aiškiai parodė, kad nesilaikoma, kad tas vasario 8 dienos kompromisas yra prastas, nes e, tikrai pažangos Europoje taip nepasieksime. Ir nemanau, kad valstybių vyriausybių vadovai irgi daug gavo, daug ko laimėjo šioje situacijoje nebent nacionalinėje politikoje. Na ir dabar man teks pakoreguoti kalbėtų sąrašą. Per manš atėjo prie, prie mūsų prisijungę. pakvietėme įvairių komitetų pirmininkus, per, per manšą štai atvyko, tačiau ji turės 10 val. išeiti ir vadovauti savo komitetui. Uh, Taigi suteiksiu jai prioritetą. Albertai, atsiprašau tavęs ir kitų, kurie sąraše buvo užsirašę anksčiau, bet dabar turime išklausyti per banšas. Ačiū, pirmininkė, kad tai, kad leidote man pasakyti anksčiau. Dėkoju komitetui, kad pakvietėte tuos pranešėjus, kurie rengia pranešimus įvairiais teisėkuros su biudžetu susijusiais klausimais. Jūs sakėte, kad užimtumo socialinių reikalų e, komitetas ne į tą lentelę nėra įrašytas, tačiau mes 95 procentus e, sanglaudos fondo lėšų iš e, Europos socialinio fondo valdome, socialinių fondų skiriame. Mes akcentuojame, kad 13 metų 7-13 metų lygis, e, kalbant apie tai, kai yra daug socialinių inovacijų, kurias reikia finansuoti, man atrodo, tas finansavimas nėra racionalus. Antra pastaba, norėčiau priminti, kad Užimtumo socialinių reikalų komitete mes balsavome dėl pagalbos labiausiai skurstantiems fondo finansavimo ir nu, sutarėme, kad nebus mažinamas finansavimas. Papildomai milijardas bus skiriamas nei siūlė valstybės narės ir nusprendė savo tarybos išvadose. Taigi, tai iš principo sutampa su Ivo Kalfin pastabomis ir išsakytomis abejonėmis. Jaunimo darbo iniciatyva 6 milijardai jaunimo garantija yra kitas dalykas. Mes pritarėme tam Europoje. Ir šiek tiek paradoksiška yra ES biudžeto struktūra, nes mes turime numatyti struktūrinės programas, jų finansavimą skubos tvarka. Tai vienintelis galimas variantas, tačiau reikia pripažinti, kokia yra realija, kokios yra realijos ir bandyti išbristi iš, to, iš tos aklavietės. Užimtumo socialinių reikalų komitetas balsavo dėl frontloadingo. Šankstinio lėšų skirimo. Ką tai reiškia? Kai kurios valstybės narės, įskaitant ir mano valstybę, iki 14 metų sausio pirmosios dienos, tą ketina daryti, nežinau, kaip jie tą padarys, tačiau nepriklausant nuo, nuo ne, nepaisant to, nuo 14 metų sausio pirmosios dienos mes turėsime pradėti gyvendinti e, tų metų biudžetą. Ten, aišku, yra numatytas lankstumo peržiūros straipsnis, kaip siūlo Europos parlamentas, kaip reikalauja tiksliau Europos parlamentas Taigi, kaip mes galėsime maitinti tą mechanizmą, kai e, vis tiek yra tokia baisi situacija dėl nedarbo ir ypatingai jaunimo nedarbo. Taigi dėkoju, pirmininkė, kad leidote man pasisakyti, bet dėja negalėsiu išklausyti atsakymų. Ačiū. Toliau kalbėtojų sąraše Alda. Obrigada, Presidente. Eu gostava de começar por dizer que. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėjau pasakyti, kad yra, negalima teisti su tuo, kad komisija prista, pristatė mums tokius skaičius, skaičius, kuriuos, kurie atspindi tarybos pasiūlymą. Atrodo tiesiog pas, esu pasipiktinusi tuo, kad komisija iki šiol mums ne, nepateikė savo pasiūlymo dėl 2014 metų biudžeto. Neturim, nėra čia jokio techninio lėšų padalymo. Visi padalymai, visi išskirstimai yra politiniai. Matome, kad iš esmės komisija tiesiog paėmė ir prita, mums pristatė tai, ką mm, patvirtino taryba. Atsiprašau, kad taip tiesiai šviesiai sakau, bet mes norime išgirsti komisijos pasiūlymą. E, mums galėtų tiesiog tarybos, te, e, atitinkamos tarnybos paimti ir atsiųsti tos pačius skaičius. O mes norime išgirsti, ką komisija nori daryti šitoje situacijoje. Komisija nevykdo savo vaidmens ir savo įsipareigojimų parlamentui, savo atsakomybės neprisima šiaip ar taip nepraleisiu progos e, pasakyti, pakomentuoti jūsų pristatymą, nes kaip jau kiti kolegos užsiminė, jūsų pasisakymas, visos tos e, detalės, ką jūs pristatėte, e, rodo, koksai baisus yra tas susitarimas, kurio priejo taryba vasario mėnesį, koks jis yra tiesiog nepriimtinas. Ir nors jūs bandote lik ir užtušuoti tą baisę realybę, bet mes vis tiek matome. 37,3 procentais padintas finansavimas kai kuriuose srityse, sakė kolegos. Bet taip atsitiko tik todėl, kad į tą eilutę buvo įtraukta Galilėjo programa. Iš tikrųjų, jokio ten lėšų padidėjimo ar finansavimo padidėjimo nėra. Turiu klausimą, komisarė, jei jau atėjote, gal galės paaiškinti trečioje eilutėje. Čia kategorijoje sakote, kad ten 27 procentais padintas finansavimas prieglaudos ir migracijos fondui. Kam reikia, kodėl reikia šitą, šitą kategoriją didinti? Ar mes kariaujame, ar reikia didinti ES E, ar, ar ES vidaus saugumo klausimai yra mažiau svarbus negu prieg, prieglopstis ir, ir, ir migracija. Taip pat norėčiau iškelti klausimą dėl humanitarnės pagalbos. Jau buvo užsiminta būtent pagalba Palestinos pabėgėliams. Šita problema kiekvienais metais yra vis labiau paštrėjus, ypatingai dabar turint galvoje Sirijoje. Ji dar labiau paštrėjo, todėl norėčiau sužinoti, kai, kai bus finansuojama šitas rytis. Dar norėčiau priminti, kad um, pagalba labiausiai skurstančiams yra e, teikiama ne tik tai per maisto produktų programą, reikia e, pagalbą teikti platesnė prasme, platesnėme kontekste, ne tik tai dalinti maisto produktus tiems, kurie stokoja. Norėčiau, kad šita programa irgi būtų mm, pristatyta daug platesniam kontekste. Šią programą reikėtų įtraukti į Europos socialinį fondą. Kolegė Pervanč irgi minėjo, kad kai kalbame apie skubius atvejus, kai reikia skubios pagalbos, nelieka kitos išeities, tik tai įtraukti tą programą į Europos socialinį fondą. Taigi čia yra pagrindiniai dalykai, kuriuos norėjau paminėti. Ir paskutinis dalykas yra tai, ką kiti kolegos jau irgi minėjo. Taryba, kaip matėme, šią savaitę buvo pasisakė parlamente ir, ir, ir, ir Van Rumpo ir Baroso sakė, kad tarybos išvados dėl jaunimo kad, kad jaunimo nedarbas yra didžiausias prioritetas, bet praktikoje to nematome. Atrodo, kad ta tema kartojasi vienoje vadovų taryboje, kitoje vadovų taryboje, viename sustikime, kitame posėdėje, bet atrodo, kad tik tai bandome sukurti įspūdį, kad dirbame, bet iš tikrųjų nieko nedarome. Ačiū. Frage. Na, man vis dar įdomi ta programa labiausiai skurstantiems žmonėms. Juanas dabar. Ačiū Jūta. Dėkoju komisarui už pristatymą. Tęsant tai, ką pasakė kolegos, jūs paprasčiausiai aiškinate tikrovę, kuri išplaukia iš dviejų pagrindinių dalykų. Pirmas tai yra vasario susitarimas, kuriame, kaip mes suprantame, kad labai sunku rasti susitarimą tarp 27 valstybių narių, todėl ir turime atsispirti nuo to fakto. Kitas faktas yra tas, kad šešis metus, šešis metus mes kenčiame krizę, įvairialypę krizę ir finansų krizę ir nedarbo krizę, euro krizę ir taip toliau. Taigi čia yra tie du principai, kur, su kuriais turime susitaikyti ir nuo kurių turime atsispirti. Ir jūs, jūsų techniniai padalinimai būtent ir atsispiria nuo šitų dviejų faktų. Padariau tokią išvadą. Mes turime išdrysti, tai pasakyti, piliečiams iki 2016 metų, gal ir iki 2020 metų, e, bus finansavimas skiriamas toks, koks tai buvo 2007 metais. Tokia yra tikrovė ir su ja reikia susitaikyti. Tiesiog reikia tiesiai šviesiai pasakyti, mes negalime viskam skirti lėšų, kadangi negalime skirti viskam, reikia suprasti, kaip kolegos sakė, kad pirmiausia reikia išsikelti tikslą, tai yra e, darbas ir augimas. Ir turint tokį politinį prioritetą, reikia išdrysti pasakyti, negalime finansuoti daugybės programų, kurios mums norėtųsi finansuoti. Taip pat reikia aiškiai pasakyti, kad neišeina išspręsti esminių uh, biudžeto mm, problemų būtent todėl, kad esame apriboti, iš nacionaliniai biudžetai yra apriboti. Tai man atrodo, kad dabar mes tiesiog pamatėme tą tikrovę, tas politinį, tos politinius apribojimus, su kuriais dirba komisija, dirba tikrai labai neblogai, todėl ir dėkoju Jums už šį pristatymą. Ačiū. Jetzt Eida. Da. Gracias, prezidenta. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai, pirmiausia, norėčiau padėkoti gerbam komisarui, kad jisai vėl atvyko į mūsų komiteto posėdį ir šį kartą pristatė mm, šį vasario mėnesio vadovų tarybos mm, finansavimo išdalymą. Man atrodo, kad tai yra labai naudingas, naudinga pristatymą pristatymas, nes matome tų apkarpimų, kurie buvo pristatyti vadovų taryboje, atspindi. Ir kolegos, kaip ir sakė, mes akivaizdžiai matome, kokias programas mes norėtume finansuoti, bet negalime. Kolega sakė, neturime finansų viskam. Savai mes suprantama. Bet kai, kai, kai, kai ekonomikai sekasi gerai, užtenka pinigų viskam, o dabar matome, kad mes nefinansuojame netgi to, ką mūsų pirmin, ministrai pirmininkai ir prezidentai sako, kad reikia finansuoti. Jie kalba apie augimą, apie darbo vietų kūrimą, naujas technologijas, kovą su jaunimo nedarbu, o paskui, kai pamatome, ką jie susitarė vasaro mėnesį, tai netgi toms ir tim nėra skiriami pinigai. E, šeši 6 milijardai jaunimo nedarbui yra labai mažai, net jeigu paimtumėm ir iš karto visus juos panaudotumėm per vienus metus. Taigi reikia paimti tuos skaičius, aiškiai išsiaiškinti, kur kas yra ap, apska, apkarpyta, ką konkrečiai reikštas apkarpimas, kurį priėmė e, vadovų taryba vasaro mėnesį. Todėl norėčiau paprašyti komisaro, jeigu jūs turite ir dar smulkiau išskaidytą e, šitą dokumentą, nes aš nepamačiau visų programų finansavimo numatymo, norėčiau giliau įsigilinti. E, Ir jeigu galėtumėt atsiųsti ži, tą aiškinamąjį dokumentą, kur, buvo, kur yra paaiškinta, kuo buvo remės, remiamasi apkarpant vieną ar kitą sritį, manau, kad būtų labai naudinga tos dokumentus turėti tolimesnei mūsų, tolimesnė mūsų diskusijai. Ačiū. Dankai, jie... Dėkoju. Ingeborga. Dėkoju. Aš norėčiau paklausti komisijos, ar nebūtų įmanoma kalbant apie jaunimo nedarbo programą, mums pateikė daugiau informacijos apie tai, kiek pinigų ES le, išleidžia valstybėse narėse kovai su dar, jaunimo nedarbu. Aš ilgai kalbėjau su komisaru Andor biudžeto kontrolės komitete ir turiu pasakyti, kad mane labai nustebino, kad niekas ir negalėjo tiksliai pasakyti, kiek skiriama tam lėšų valstybėse narėse. Kaip mes galėsime rinkiminėje kampanijoje kitais metais uh, pasakyti, kad kažkas yra daroma jų labui, bet realiai net nežinome, kiek skiriama toms programoms. Kažkaip mes privalome tai žinoti. Valstybės narės bendrai dalyjasi atsakomybę su Europos komisija šioje srityje, taigi jos turi gal, turėti tą informaciją. Visuomet kalbame apie tai, kad daugiau yra skiriama lėšų, bet diskusijos nerimtos, nes nežinome, apie kokias sumas eina kalba ir kiek sėkmingų rezultatų buvo pasiektas su tomis sumomis. Ačiū. Daugiau kalbėtų sąraše nėra. Atsiprašau, sako pirmininkė. José Manuel. Um Ačiū. Jau anksčiau prašiau žodžio. tai, kad taryboje reikia vienbalsiškumo, galėtų, gali mus priversti susitaikstyti su šitais e, apskaičiavimais, bet tai yra tarybos pasiūlymas, tarybos apskaičiavimas, todėl būtų labai įdomu parengti parlamento lėšų išskaidimą. Negalima pamiršti, kad komisija, kuri turi iniciatyvos teisę, e, e, yra kitokia institucija negu taryba, kuri neturi iniciatyvos teisės atliktas naudingas darbas, bet būtų šis darbas dar naudingesnis, jeigu gautumėm ir komisijos paskaičiavimus, nes taip galėtumėm palyginti tarybos, komisijos ir parlamento siekius. Palygintumėm e, tikrovę, politinę valią, norus ir taip toliau. Nes dabar matome būtent tarybos paskaičiavimus ir panašu, kad reikės jais susitaikyti. Būtų naudinga, kad ši informacija, kurią mums pristatėte, būtų dar labiau išskaidyta. Pavyzdžiui, Erasmus for All e, e, sudaro įvairios programos. Labai svarbu, kad padidėtų finansavimas 42 procentais, bet norėtumėm pamatyti, kuriuose programuose lėšų skiriama daugiau, kuriuose mažiau. Ir kalbant apie kitas kategorijas, kitas programas, būtų labai gerai sužinoti konkrečiai kiekvienam, kiekvienam programai, kiek yra skiriama. Dėl sanglaudos politikos tvyro tam tikras nerimas. Tikiuosi, kad už šį 14 metai nebus tie metai, kada nepanaudotos sanglaudos lėšos bus tam tikra, taps tam tikrą pagalbę, kad iš nepanaudotų sanglaudos lėšų nebūtų graž, sumokama už ankstesnius įsipareigojimus, kurie negali būti vykdyti dėl sumažinto finansavimo. Kalbant apie pagalbą, turint galvoje dabartinę padėtį, kai iš tikrųjų reikia daugiau pagalbos skirti labiausiai skurstantiems ir ne tik tai maisto produktais. Tikiuosi, kad parlamentas ir komisija turėtų suprasti, kad šitoje programoje turime dalyvauti šimtų procentų ir galiausiai tikiuosi, kad šį 14 bus tie metai, kai biudžetas nuo pat pradžių bus įgyvendinamas ir anksčiau sakiau, komisija turi iniciatyvos teisę, bet kartais atrodo norėtųsi, kad ir parlamentas pateiktų pasiūlymą e, biudžetui metams, kad, kad būtų lengviau dirbti ir palyginti tos pasiūlymus. Ačiū. Ačiū. Man atrodo, ši mintis yra puikia ir tikrai man įdomu, kodėl apie tai pati nepagalvojau turime paprašyti komisijos, kad jie nurodytų, koks, kokį tai turės poveikį. Pateikiamas yra finansų išskirstimas, tačiau atsižvelgiant į parlamento skaičius 11 metų viršelio mėnesio skaičius. Ir galiu priminti, kad Mes norime to, kas yra dabar, plus 5 procentai. O struktūra yra ta, kad yra šaldomi mokėjimai žemės ūkio fonduose, regionės plėtros fonduose, tačiau 5 procentų didinimas būtų tuomet numatomas finansuoti išlaidoms mokslinio tyrimų, mokymų, inovacijų ir konkurencijos rytise. Štai yra tos sritys, kur norime didinti finansavimą. Ir komisija, aišku, nelengvas uždavinys. Techniškai tą padaryti, taigi jie turėtų mums pateikti štai tuos skaičius, kažkaip juos generuoti. Taigi, Manuelė, puikiai mintis. Prieš pereidama vėl prie komisijos, dar norėčiau pasveikinti seną draugę, kuri sugrįžo į senus savo namus, Barbara Dukop. Durkop. Januš, dabar detalus atsakymas ir prašau pasakykite mums, patvirtinkite, kad tikrai pateiksite mums labai detalų lėšų išskirstimo, detalius lėšų išskirstimo skaičius. Taigi, išklausiau pastabas iš biudžeto e, komiteto narių lūpų ir ne tik, bet sakau, kad viskas buvo atlikta labai techniškai. Tai buvo techninis darbas. Ir per daug vaizduotės biudžete nėra gerai. Laitą daro politikai. Biudžeto žmonės turi būti kuo arčiau žemės, kuo realistiškesni, nes e, tikrai vaizduotės čia nereikia. Ir jūs esate teisūs. Dabar, matant tą išskirstimą, susidaro aiškus įspūdis, ko buvo įmanoma pasiekti vyriausybėms derantis kartu. Taigi aš tiesiog techninį pagrindą parengiau toms dėryboms, nes matome, kad yra manevro laisvės dėl įvairių skaičių. E, tam tikrose srityse, kur asignavimai vyksta nacionaliniu lygmeniu, tai yra bendras sprendimas, tačiau 20, visos šalys plus Kroatija štai jos tokius finansavim, tokias finansavimo ribas numato Europoje per ateinančius septynerius metus. Na ir čia, jeigu pradėsime įsivaizduoti kažką, nieko gero nebus. Turime daug politinių pareiškimų, mano vaidmonė, biudžeto fantastika, bet tiesiog kuo galima arčiau įsikabinti į žemę ir pateikti realius skaičius. Tai dėl to mes ir pateikėme tą finansavimo išskirstimą remiantis apkarpimais. Ir tai yra vasario 8 dienos susitarimas tarp vyriausybių, būtent minus 8 procentai remiantis 11 metų komisijos pasiūlymų. Nuo to nubraukiami 8 procentai. Tai buvo pagrindinis Jutos Hau klausimas, kaip viskas atrodo atitinkamose kategorijose. Bet čia yra tiek daug diferenciacijos tarptų kategorijų kalbant apie minus 8 procentus nuo pirminio komisijos pasiūlymo pirmoje A kategorijoje. Tai yra daug - 23,6 procentai apkarpimų. Taip, tai galbūt neatspindi konkurencingumo prioriteto, nes per, per visoje pirmoje kategorijoje minus 10 procentų sanglauda buvo apkarpyta mažiau nei pirmoji ant, e, kategorijos dalis, tai yra konkurencingumas. Antrojoje kategorijoje minus 4 procentai. Viršutinė riba tiesioginėms išmokoms yra labiau apsaugota, bet na, čia nieko nes, neturėtų tai stebinti, nes tokia yra dėrybų tarp vyriausybių logika. Taigi, rimti apkarpimai trečiojoje kategorija, minus 16, ketvirtojoje irgi tiek pat. Kai kurios sritys yra privilegijuotos, kitos ne. Aš suprantu, kad jūs norite, kad dar labiau užskaidytumėme tam tikrų programų finansavimą, bet Tai yra bazinis dokumentas, kur galima jau kritiškai sureaguoti, pozityviai ar mažiau pozityviai sureaguoti. Tai yra jau toks bendras pagrindas, bandant ieškoti judėjimo laisvės, manevro laisvės dėrybose su taryba. Tos dėrybos turi būti grindžiamos realiais skaičiais. Ir Jano Mulderio tai buvo ir Jensen klausimas, ir komentaras, pono Fernandes taip pat dėl to, kaip 2014 metais, 2014 metų biudžetas e, bus e, pristatomas, kad mes nerimtai savo įsipareigojimų žiūrime ir panašiai. Matome, kad yra daugiau įtampos dabar tarp institucijų, ypač per pastarąją savaitę, daugiau nei turėtų būti atsižvelgiant į dėrybų situaciją norėčiau vieną pastabą išsakyti. Tiesiog nesutapo istorijos, nesutapo suvokimas praeitą savaitę. 7 milijardai eurų. To nepakanka 12 metams. Ir daugeliu valstybių tai buvo didžiulė pastanga ir gestas, nes tai nebuvo pagrįsta realiais skaičiais, o prognozėmis ir noru patenkinti parlamento poreikius. Tai buvo pagarbos ženklas parlamentui, parlamento atžvilgiu. Aišku, jūsų lūkesčiai nebuvo 100 procentų įgyvendinti dėl kitų dalių, nes mums reikia 11,2, 11 bet daugeliu finansų ministrų tai reiškia, kad reiks papildomus kreditus, papildomus e, įsipareigojimus, kreditus paimti ir 16 valstybių Europoje dabar patiria biudžeto e, deficitą. 16 valstybių vis dar e, turi tokį biudžetą. Tai buvo pagarbos e, parlamentui gestas ir tai parlamente vertinama kaip ne, nepakankamas, netenkinantis rezultatas parlamentui, nes parlamentas, na, visiškai teisingai reikalauja visos sumos. Bet tai tikrai buvo milžiniška pastanga. Kita vertus, parlamentas irgi atsakomą į mandagumo gestą padarė, bet kita pusė galbūt to tai labai gerai neįvertino, būtent dėl realių dėrybų pradėjimo. Taigi, norint praeitą savaitę buvo tikrai tokia matoma įtampa ir mes 14 metų mechanizmą sustabdėme iš vis, bandydami, įtamp, bandydami tą įtampą sumažinti, nes teisiškai tai yra numatyta sutartie, bet mūsų manimu tai būtų netinkamas scenarius ir mes nusprendėme 14, 13 metų finansinį laikotarpį prailginti ir 14 metams paimti 13 metų skaičius, bet tai reikštų nesusitarimą, tai nebūtų gerai Europai. Aš pasisakyčiau už, už tai, kad mūsų pirminis pasiūlymas būtų patvirtintas. Tai buvo geriausias e, siūlymas Europai 11 metų biudžeto projektas, nes atsižvelgiant į 11 metų biudžeto projekto pasiūlymas, nes atsižvelgiant į situaciją į realijas. Mūsų manimų, tokiu būdu galbūt 27 valstybės narys galėtų geriausiai dėl to susitarti. 20 vyriausybių pritarė tam siūlymui. Taigi dabar reikia žengti kitą žingsnį ir realistiškus žemiškus skaičius parengti kad būtų galima sumažinti tą įtampą, kad nebūtų provokuojamas parlamentas. Tai mes tiesiog tam tikslui visiškai sustabdėme 14 metų mechanizmą, bet biudžeto mechanizmą ir mes tikrai labai greitai galėsime pateikti tą biudžetą, bet dialog, dialogo būdu mes galėsime prognozes 14 metams pateikti. Laikantis sutartie numatyto termino Liepos pirmosios dienos. Mes tiesiog tyčia tai pasielgėme, mes, nes norėjome sumažinti įtampą tarp institucijų, kuri dabar įsivyravo. Bet tikrai problema yra rimta. Programos kitiems, programavimas kitiems metams, žmonėms, veikėjai visiems yra labai svarbu žinoti, ko galima tikėtis e, biudžete 14 metų, nes daug yra naudos gavėjų, kurie laukia tų skaičių, taigi tai labai rimtas dalykas. Jo, Ana Jensen palėtė Junktinių tautų ir ES Palestina vykdomą programą. Mes su ponu Degrandės apie tai kalbėjome vakar. Mes esame vienas pagrindinių donorų. Uh, ir bandome dabar pritraukti ir arabų šalis, kad jos dosniau aukotų šiai programai. Tačiau oficialiai esame susitarę šiai programai 80 milijonų eurų per metus skirti. Ir yra tokių papildomų lėšų kasmet, tai maždaug apie 100 milijonų skiriama kasmet iš ES biudžeto. Šalia to, ką daro dar pavienės valstybės, jos į savo įnašus įneša. Taigi, į tą programą tik dabar klausimas, kaip būtų galima daugiau skirti 14 metais, jeigu pažiūrėtumėme į teisiamojo 14 metų biudžeto skaičius, ten matome 70 milijonų palestinai, 13 metų tiksliau pasitaiso kalbėtojas taisomasis biudžetas. Taigi, Kaip tą galėsime padaryti, nepakenkiant kitoms rytims, aš dar nežinau, bet mes siūlome 80 milijonų e, padidinti, dar šalia 80 milijonų numatyti papildomą finansavimą ir bandysime tą pačią, tas pačias prognozes išsaugoti ir kitoms trims, kitiems trims metams. Čia tikrai labai svarbi programa. mūsų visiškai netenkina, ir Juta irgi labai aiškiai tą pasakė, Ana Jensen, taip pat ponia Karvalijo, Salvadoras labai griežtai, Jornas Tarmas tą išsakė, būtent pirmoji A kategorija. Tiesa, jūs, jūs esate teisūs. Kalbant apie tai, kas yra dabar, bendros sumos auga. Tačiau 14-15 metais tai bus Ir jūs, ponas Sūsa, teisi, tai yra mažiau. Kaip būtų galima pagerinti Horizontas 2020 programos finansavimą? Tai yra kol kas atviras klausimas, paliktas galutiniams darybų, galutiniams darybų etapams. Tačiau nepamirškime, kad atspirties taškas didesnis apkarpimas nei siūlėme mes - 23 procentai. Ir mes manome, kad tai yra rimtas apkarpimas, ketvirtadaliu sumažinamas finansavimas mes e, techninėme tame paskaičiavime šiek tiek palikome laisvės manevrams ir aš tikrai irgi nesu patenkintas dėl to, kaip, kiek finansuojamas bus konkurencingumas ES biudžete. Labai aiškiai aš tą išsakiau. Dabar, kas buvo iš anksto numatyta ir kas nebuvo asignuota. Joranas Fermas uždavė šį klausimą. Sanglauda žemės ūkis. Dėl sanglaudos jūs pastebėjote, kad yra mažiau sanglaudos, daugiau perėjimo. Tiesiog statistiniai tai dalykai, nes iš konvergencijos regionų pereinami, kai kurie regionai perkvalifikuojami į perinamą laikotarpę regionus. Tiesiog čia yra uh, tokia situacija, kai iš konvergencijos kategorijos perinama į perinamo laikotarpio kategoriją. Varganiausi regionai yra apsaugomi vis tiek dėl antrosios kategorijos žemės ūkis. Jūs seniai dirbate biudžeto srityje, taigi žinote, kokia yra žemės ūkio logika. Kaimo plėtra buvo kaip ir nereikšminga, kai buvo deramasi tarp vyriausybių. Tai yra daugiau į ateitį orientuojamos e, išlaido žemės ūkio srityje, tačiau paskutinę dėrybų naktį tai buvo, ta, kaimo plėtra buvo laikoma kaip likutinės vertės, vieni norėjo galbūt daugiau, kiti, šiek, kiti mažiau, bet tai, kas buvo išsaugota, visos valstybės tą padarė. Švedija galbūt yra išimtis nes ji visuomet pasisako už finansavimo žemės ūkija mažinimą. O kitos visos šalys nori išsaugoti tiesioginės išmokas, be jokių šimčių. Man atrodo, Švedija labai nuosekliai, vienintelė laikosi savo pozicijos. Taigi štai, tokias, štai toks ir rezultatas. Kaimo plėtra tai yra kaip likutinės vertės jau galutinėse dėrybose. Ketvirtojoje kategorijoje Vėlgi, čia yra dvi privilegijuotos rytis - kaiminystės politika ir komentarinė pagalba. Bet taip yra dėl mano minėtų priežasčių, ypatingai dėl humanitarnės pagalbos. Mano kaiminės Kristalinos Georgievos kolegijoje argumentai yra labai aiškus, jie yra pateisinami. Dabar skiriamos mažos sumos, kai pasaulyje yra tiek daug konfliktų ir pabėgėlių stovyklų, netgi ne tik bet kur pasaulyje, bet ir kaiminystėje. Dėl to labai svarbu uh, skirti finansavimą. 10 milijonų eurų tikrai daro stebuklų Sirijoje. Galbūt struktūrinėme finansavime tai aiškiai neatsispindi, bet 10 milijonų daug, 10 milijonų daug ko galime pasiekti, e, padėti šimtams milijonų žmonių Sirijoje. Taigi grįžtame prie realistiško biudžeto ir prie to, kas yra politiniai pareiškimai. Aišku, negalime jaunimo nedarbo iniciatyvos e, paversti tik tai politinių pareiškimų. Tai čia kalba eina apie Europos patikimumą. 6 milijardai eurų. Ponas Kalfinas aiškiai teigė, kad reikia iš sanglodos fondų paimti lėšų. Tačiau mes negalime švaistytis lūkesčiais Europoje pagrindinės priemonės, kaip galima kovoti su nedarbu, yra įmanomos nacionalinių lygmenių. Pagrindiniai finansavimo šaltiniai kovojant su nedarbu yra per socialinį fondą ir struktūrinius fondus. Ir čia socialinių fondų daugiklio efektas. 300, daugiau nei 300 milijardų eurų lyginant su 6 milijardais eurų. Tai yra paskutinės nakties iniciatyva, kuri buvo patvirtinta kovojant su jaunimo nedarbu. Dabar esmė yra, kad tai veiktų praktikoje, kad tai neliktų vien tik tai ekonominiais pareiškimais, kaip, atsiprašau, politiniais pareiškimais, tai kaip ūkio atgaivinimo, buvo su ūkio atgaivinimo programa. Taigi, čia labai svarbu ir vertinant iš 14 metų perspektyvos, jeigu bus iš anksto skiriamos lėšos. Tiesiog keičiamas mokėjimų profilis ir įsipareigojimų profilis ir 2014 metų bendrajame biudžete. Tai nebus lengva, bet mes esame techniškai, jau rengėme techninius sprendimus ir mano, aš manau, kad reiktų perkelti lėšas į jaunimo garantijos iniciatyvą, nes čia kol kas ta iniciatyva neveikia. Apie ją buvo paskelbta jaunimo garantijų iniciatyva, bet Ji veikia tik trijose šalyse - Suomija, Švedija ir Danija. Kodėl? Dėl to, kad jie turi lėšų, o be lėšų ta iniciatyva nieko neduos. Taigi, galbūt mažesnės sumos galėtų sustiprinti kitus politinius pareiškimus, o jaunimo garantija turi realiai būti finansuojama su konkrečiomis sumomis. 6 milijardai galbūt realistiškesnė suma kuri būtų skiriama per jaunimo garantiją. Aš labai nemėgstu politinių pareiškimų, tokių, kurie nėra pagrindžiami biudžetiniais skaičiais. Ir tas pats paskaitina apie infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės fondą. Aš su ponu Kalfinu čia nesutinku, nes negalime sakyti, kad tai visiškai nulis. Jokių būdų. Tiesiog buvo kol kas tik tiek įmanoma apginti. Jeigu nulis būtų skiriama energetikai iš Europos kišenės, daugiau nei 5 milijardai yra skiriama energetikai. Daugiau nei 13 transportui, bet projektinės obligacijos yra tik nedidelė dalis. Kaip e, atsverti būtų galima ir kaip atnaujinti projektus pagal infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, tą galima padaryti arba pasitelkiant politinius pareiškimus arba realijas. Aš manau, kad mums reikia infrastruktūros projektus energetikoje ir transpo, transporte padaryti realistiškesniais labiau nei yra su jaunimo nedarbo iniciatyva. Tačiau nėra naudinga perdėm aukštai vertinti lūkesčius ir per didelės samatas numatyti. Na ir paskutinė pastaba. Manęs irgi netenkina vasario 8 nakties dramatiškas rezultatas, bet katastrofa būtų tuo met, jeigu nebūtų daugiametės finansinės programos, turint omenyje lūkesčius susijusius su investicijomis, tuo, kad trūksta lėšų ir pinigų ir tiek daug nežinomųjų Europoje, nes be daugiametės finansinės programos 7 milijardai eurų. Kol, kol dėl visko nėra, šiais metais, kol ne, dėl visko nėra susitarta, mes nėra dėl nieko susitarta priedai bija 13 metų ir jokio lankstumo būsimuosiuose E, metiniuose biudžetuose, biudžetuose, kurių nebus įmanoma valdyti, nes pradžioje būdavo perviršiai, o galiausiai atsiranda trūkumas lėšų. Taigi mes turime išnaudoti maržas, nepanaudotas lėšas panaudoti laiku, kol dar nėra užbaigtos įgyventi programos. Ir šiuo atveju mano vaidmuo, nežinau ar esu kritikuojamas ar ne, bet tiesiog aš kalbu kaip būsimas biudžeto komitet, komiteto. Kalbu, jeigu būčiau būsimas biudžeto, e, biudžeto komisaras, tiesiog linkiu tam asmeniui prognozojamumo ir lankstumo. 13 metų sprendimas bus įmanomas tik tuo met, jeigu Europos parlamento vaidmuo bus stiprus. Be Europos parlamento nebus įmanoma būsimus biudžetus ir biudžeto komisaro darbą atlikti tinkamai. Dank, um, Labai ačiū. Gerimas pirmininkė, kad atvykote pas mus, bet negaliu taip jūsų paleisti, norėčiau kai ką dar pasakyti. Jūs minėjote pagarbos parlamentui gestą. Galbūt 7,4 milijardo eurų uh, ehm, atsiras dėl to Bet aš dar norėčiau pasakyti, kad parlamentui nereikia tų 7,4 milijardų. Mes e, sakėme, kad 12 e, metų gruodžio 31 dieną 6 milijardai eurų e, liks kaip neišmokėtos lėšos. Ir tai, kas yra graži tarybos dovana. Taigi turiu dabar paklausti, kodėl reikia tos daugiametės finansavimo programos, jeigu e, taryba nesilaiko savo žodžio. Mes e, e, turime tarp institucinį susitarimą ir labai viską gražiai darėme, bet tačiau taryba nesilaiko įsipareigojimų. Tai ką tai reiškia? ką reiškia tie 7,4 milijardai lyginant su realiomis programomis. Dabar jie savo, galbūt gražiai bus mums pateikta ta suma, bet tai labiau mm, kažkoks gestas, turime būti realistai. Jeigu vienbalsiai bus apsispręsta dėl daugiametės finansavimo programos, tai viskas turi būti daroma pagal e, tikrą teisinį pagrindą, dirbama su atskirais komitetais. Mes dabar turime e, pasirinkti realią procedūrą ir laikytis jos. Aš žinau, kad jūs taip pat esate auka tų problemų, tačiau taryba uh, nepamokyta, dėl to aš kritikuoju jūs, jūs turėtumėte su jais elgtis griežtai, jūs nepadarėte to, ką turėjote pradėti daryti prieš dviejus metus, jūs nepasakėte tarybai, kad turi jie laikytis visų numatytų taisyklių. Ir negalima leisti jai galvoti, kad ji niekad nebus nubausta. Tačiau ačiū, kad atvykote bet kokiu atveju. porą dviejų, du, du, du trumpi pas, pastebėjimai. Labai gerai, kad mes pamatėme šią išklotinę skaičių, nes e, mums yra aišku dabar, kas e, slepiasi po bendrais teiginiais, bet tai yra ir politinis dalykas. E, horizontas 2020 sako, sakom padės 28 procentais, bet jūs turėtumėte mm, prisiminti, kad dabartinėje situacijoje padidėjimas bus labai nedidelis. Tai yra politinis dalykas. Manau, kad jūs turėtumėte tą padaryti ir tai būtų gerai. Kitas dalykas, komisijos vaidmuo yra ne tik techninis. Nepaprastai svarbu yra, kad komisija apgintų savo pačios pasiūlymus. Jūs pateikėte pagristai pasiūlymus ir turite juos apginti, nes kitaip uh, E, visą Europos Sąjungą sudarys labai sudėtingą situaciją ir e, bus sunku gyventi problemas. Sidonė, aš žinau, kad e, noriai pasakyti, bet Janušas sako, kad tikrai turi jau eiti. Gerai, labai trumpai. Tikrai labai trumpai. Raštu galiu uh, sulaukti, priimti atsakymą. Uh, yra labai smulkios apimties ES programos, kurių uh, finansavimas yra labai nedidelis, bet jos tos programos vis tiek yra svarbios. Ir man būtų įdomu sužinoti, uh, ką darys komisija su tomis uh, mažomis programomis, kai taip ribojamas karpamas biudžetas. Bet tai yra diskusijos ateičiai. Tik norėjau pasakyti, kad mažesnių programų neturėtume pamiršti tam, kas iš tikrųjų yra mažos mažos amties mums reikia sukaupti tam e, taip vadinamą kritinę gyvenimo masę. E, e, tai yra kartais eilutės, kurioms neturės didelės įtakos sumažinimas. Bet reikia kalbėti apie bendrus skaičius, o aš kaip komisaras ir galvodamas apie kitą mane pakeisinti komisarą, uh, E, noriu pasakyti, kad parlamentas turi laikytis e, tvirtos pozicijos dėl šių metų biudžeto, dėl lankstumo. Tai iš dalies atsako į Jūtos Hauk klausimą. E, mes turime nacionalinės programas, kartais nesilaikoma lūbų, tačiau reikia laikytis lankstumo principo, kad galėtume apginti ateityje numatomus skaičius. E, lankstumo reikia pirmiausia mokėjimų srityje, e, kitaip negalėsime suvaldyti biudžeto ir jeigu jūs mums padėsite, tai bus naudinga ir galbūt to iš mūsų laukia Europa. Labai ačiū. jūs, kalbėdami apie lankstumą, tarsi bandote verštis pro atidarytas duris. Bet e, mačiau ir uždarytų durų koridoriuose. Dabar mes turime tikrai e, bandyti pro jas prasiveršti ir kovoti toliau. Dabar turėtume balsuoti. Vienas tik balsavimas dėl Ingeborg pranešimų. Ar visi turite korteles? Ar visi jau jas paruošite, tai įdėjote į aparatą? Vienas yra kolega be kortelės. Mums iš tikrųjų nereikia tų kortelių, galbūt gali prireikti. Tik tai dėl to laikykime jas atsargai. Pradėkime. Pradedame balsuoti. Afko dukas už, prieš, susilaikę, priimta. Dvyliktas už, prieš, susilaikę, priimtas. A kompromisas už prieš, susilaikė, priimtas. Antrasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Penkioliktas už, prieš, susilaikė, priimtas priimtas. E, 2.16 už prieš susilaikę atmesta. Ketvirtasis už prieš susilaikę priimtas. B kompromisas už prieš susilaikė priimtas. Afko šeštasis už prieš susilaikė priimtas. Afko septintasis už prieš susilaikė, atmestas. 18 už. Su žodiniu pakeitimu pranešėjos viskas jums surašyta. Matote, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Aštuntasis afko, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Šeštasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. Septintasis už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. Afko 9 už prieš susilaikė atmestas. Afko 10 už prieš susilaikė atmestas. 20 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas priimtas. Aštuntasis pakeitimas. Jisai atitinka 20 už, prieš, susilaikė, priimtas. Devintasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Afko 23 už, prieš, e, susilaikė, atmestas. Labai aiškiai. 12 Afko už, prieš, susilaikė, priimtas. Afko 13 už, prieš, susilaikė, priimtas. Afko 14 už, prieš susilaikė atmestas. 24 pakeitimas su žodiniu kas už, prieš susilaikė priimtas. Afko 15 už, prieš susilaikė priimtas. 25 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Vienuoliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimtas. Aš aštunta konstatuojama į dalis. Afko vienas, kas už prieš, priimta. O dabar reikės balsuoti elektroniškai. Jeigu neturite kortelės, pasakykite, Žan Luk neturi, o kiti įdėkite korteles, balsuojame, prašom balsuoti. Ar e, visi balsavote? Dvidešimt aštuoni už, dvidešimt devyni už, vienas prieš, trys susilaikė. Taigi 29 už, vienas prieš, trys susilaikė. Dabar turime balsuoti dėl įgaliojimų, taip pat balsuosime elektroniniu būdu, dėl mandato ir dėrybų komandos. Mes, e, mums reikia kvalifikuotos daugumos, prašom balsuoti. O matau, kad jau kolega rado kortelę. Ar visi balsavote? 32 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Sutarėme, pritarėme dėl įgaliojimų ir dėrybų komandos. Dėkoju už tai. Tai apima visus balsavimus jau. Baigiame. Atsiprašau, sako pirmininkė, dar turime balsuoti dėl perdavimo, pervedimų, kitų sekcijų. Dereko nėra. Vailo. Tai yra parlamento biudžeto uh, smulkus pervedimas 410 uh, uh, milijonų eurų. Derekas siūlo tą pervedimą parem, paremti. Gerai. E, pranešėjo rekomendacija tokia, kas už, prieš. Susilaikė, aišku. Viskas gerai. Patvirtintas pasiūlymas. Dabar jau balsavimą dėl visų klausimų baigėme. Prieš peidami prie kito darbo tvarkės klausimo, e, pasiklauskime pono Kalvino ir pono Lavyje, ar jie turi kokios nors naujausios informacijos dėl e, taisomųjų biudžetų. Giovanni, dėkuoju. Pagal darbo tvarkę mes turime kalbėti apie uh, taisomai metinį biudžetą numeris 2, numeris 3, bet kalbėsiu apie juos vis, apie abu. Taip pat kalbėsiu ir apie pirmąjį taisomąjį biudžetą ir paaiškinsiu, ko pasiekėme. Kaip tikriausiai prisimenate, vyko indikatyvinis balsavimas dėl pirmojo biudžeto projekto taisomojo ir tarybos poziciją. Pama... Norėjom tarybai parodyti, kokia yra mūsų pozicija ir norėjome visiems e, pasakyti, kad labai norime. E, tam tikros pozicijos imtis dėl mokėjimų ir komisijos Tačiau dar vakar nebuvo susitarimo pasiekta šio klausimu, negalime balsuoti oficialiai, formaliai dėl šio klausimo. Dar pasakysiu, jog yra valstybių narių, kurios prieštarauja e, daugiametės finansinės programos ribos viršutinės keitimą e, mokėjimų srityje. Tai yra taisomasis biudžetas numeris 2 korepero sutiksai ir turėsime palaukti, pažiūrėti, ar šalis, kurios e, geriau tvarkosi su lėšomis, geriau jas naudoja, e, pakeis savo poziciją ir galbūt pavyks pasiekti bendrai sustarimą. Dėl antrojo e, taisomojo biudžeto, dėl jo projekto Kaip tikriausiai prisimenate, e, tai, kas įvyko, nelabai atitinka parlamento norų. Anksčiau per e, mūsų komiteto posėdžius buvo balsuojama, surinktas toks orientacinis balsavimas. Taip pat norėjome parodyti tuo tarybai, kad mums e, tinka atskirimas 11 11 e, milijardų eurų, tiksliau padalymas tos sumos į dvi e, dalis. E, vyko diskusijos dėl agentūrų, dėl daugiametės finansinės programos. Ekofinas pasakė, kad 7,3 milijardo eurų pirmoji dalis tos sumos jai yra priimtina, tačiau nieko nėra numatyta antrai daliai. O pirmoji dalis buvo e, siejama su ar bus patvirtinta daugiametė finansinė programa ar ne. Parlamentas pateikė prašymą. E, jis atitinka e, tai, ką pasakė komisijos narys šį rytą. Tai reiškia, kad mes norime, kad 4,112 e, milijardo eurų būtų numatyta, nors tai ir būtų padalinta į dvi dalis. Tačiau kol kas nieko nežinome, o dėl 3,9 e, milijardų eurų likusių taryba dar neapsisprendė, vis atdėlioja sprendimo prieimimą ir mes Kol kas neturime jokių žinių, kaip bus. Taigi negalime dar kol kas galutinai apsispręsti dėl to antrojo taisomo biudžeto projekto ir viskas bus siejamas su daugiametė finansinė programa. O dabar trečiasis taisomasis biudžetas, jo projektas, situacija šiek tiek yra kitokia dėl to trečiojo biudžeto projekto. Mes kalbame apie likusias lėšas, kurios yra susijusios su ankstesnio biudžeto gyvendinimu. Kalbame apie lėšas, kurios bus gražintos valstybėms narėms. Koreperas turi svarstyti šį klausimą birželio viduryje. Tačiau Europos parlamentas e, mano, kad šis biudžetas turi atitikti antrąjį taisomąjį biudžetą ir reikia priimti sprendimą vienu metu. Šie du klausimai yra labai glaudžiai susiję tarpusavyje ir reikia siekti bendro pritarimo dėl e, tarybos išmokų sumažinimo. Trečiasis taisomasis biudžetas e, turės būti svarstamas, kaip sakiau, kartu su antruoju biudžetu. Daugiau kaip ir neturėčiau ką pridurti, bet galiu atsakyti jūsų klausimus. Labai ačiū. Ivailo. Jūta norėčiau pridėti prie to, ką pasakė Giovanni dėl dėrybų dėl daugiametinės finansinės programos, nes tai susiję ir su artimiausių metų biudžetu. Mes tarybai aiškiai pabrėžiame, kad įsipareigojimas 11,2 milijardams eurų yra, mes įsipareigoję esame Be to mes pradėjome dėrybas, įvyko trys trialogai, kitą savaitę vyks trečiasis trialogas. Dėrybos prasidėjo labai įtemptai. Per pastaruosius dviejus posėdžius visgi atmosfera pagerėjo. Panašu, kad pirmininkantį valstybę ir taryba yra nelankščiai nusiteikę, o tai yra labai blogas ženklas, kalbant apie dėrybas dėl daugiametinės finansinės programos. Reikia priminti jiems, kad vasario vadovų tarybos sprendimas nėra mums priimtinas, ne tik tai kalbant apie konkrečius skaičius, bet ir visus kitus sprendimo aspektus. Todėl tikimės iš tarybos, kad pirmininkaujantį valstybę sugrįž atgal ir atvers dėrybas, atvers dėrybas iš naujo dėl kai kurių punktų. Uh, ne tik tai dėl tų kalbėjome punktų, apie kuriuos dabar jau deramės, bet taryba turėjo ir kitų klausimų. Mes dėrėjomės dėl visko, dėl ko šis parlamentas yra pateikęs pasiūlymų dėl tarp institucinių pasi... susitarimų ir daugiametinės finansinės programos. Mes pradėjome diskutuoti dėl teksto, tekstas yra geras, šiandien pradėsime ieškoti pirmųjų kompromisų dėl kai kurių klausimų, kuriuos patikė komisija. Nesu optimistiškai nusiteikęs, kad pavyks greitai baigti dėrybas, bet džiaugiuosi bent tuo, kad mes pradėjome dirbti su konkrečiais tekstais. Laimė, nes um, jau lab, prieš keltą savaičių parlamentas pateikė savo pasiūlymus, o taryba taip ir nepradėjo labai ilgai tų dėrybų, todėl mes iš tikrųjų labai džiaugsimės, jeigu dėrybų sustikimai vyks kuo dažniau. Mūsų tikslas yra iki Airijos pirmininkavimo pabaigos baigti dėrybas, bet laikui bėgant panašu, kad tai nebus įmanoma padaryti. Tikiuosi, per pastarąsias savaitės vyks trilogas, kitas trilogas vyksta Strasbūre. Ir Per kitą komiteto posėdį mes jau galėsime pristatyti daugiau informacijos apie dėrybų pažangą ir apie tai, kokiais klausimais galime pasidžiaugti pasiekimais. Šiandien iš ryto išklausėme pono Levandovskio pristatymą. Nemanau, kad galime su to taikstytis. Komisija turi būti nuoširdus brokeris šiuose dėrybose, taip pat kalbant ir apie skaičius, mes sakėme, kad skaičiai yra atviras klausimas, kol nebaigtos dėrybos. Todėl tikrai nesidžiaugiu, kad komisija atėjo ir pristatė tarybos priimtus skaičius, bet dėrybos vyksta tikrai labai įtemptoje aplinkoje. Jeigu bus pakankamai geros valios, tikiuosi, kad per airijos pirmininkavimą dar galima bus pasiekti apčiopiamos pažangos. Pirmininkė, ačiū. Ačiū už paaiškinimus. Matau, kad tarybos. Taryba paprastai teigia, kad parlamentas prašo vis naujų ir naujų dalykų. Taip kalbėdami iš tikrųjų labai netiškai elgesi Ir 12 metais du kartus ir šiais metais jau kartą esame pasakę lygiai tą patį, galbūt kitais žodžiais, bet iš esmės lygiai tą patį. Visada tą patį kartoju. Kas moka skaityti, tas gali perskaityti, bet panašu, kad taryba nėra pasiryžusi, nėra pasirengusi perskaityti. Ir Giovanni lygiai tą patį sakė. Panašu, kad ir taryba turėtų aikštėj matyti tą padėtį, biudžeto padėtį, bet labai keista, kad, kad, kad taryba kad netiškai elgesi. Jeigu būtų Europo, jeigu egzistuotų Europos etikos kodeksas, tai jie, juos būtų galima bausti. Bet taryba tiesiog nori taupyti, neskirti, neskirti lėšų. Tik tai tokią išvadą galiu padaryti iš šitos situacijos, bet tiesą sakant, man sunku suvokti. Kyla įvairiausių minčių tiesiog mes bandom paaiškinti, bet tarybai tiesiog nu, netelpa galvoje. Nesakau, kad taryba turėtų e, daryti, ką mes liepam, bet jie turėtų bent intelektualiai sekti mūsų mintį. E, būtų labai naudinga. Ar kas nors dar norėtų pasisakyti? Panašu, kad ne. Tada pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Dešimtas punktas. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Alder. Pone Alder. Ačiū. Šis pranešimas nėra tiesiog lėšų perskirstimas. Čia kalbame būtent apie Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondų lėšas ir jų mobilizavimą. Kaip žinote, galime panaudoti 35 procentus lėšų, kuris galima perskristi tos pinigus, kurie yra skirsti techno, techniam, techniniai priežiūrai, administravimo, administ, informavimo, pagalbos veiksmų, vertinimo veiksmų šitams sritims numas, numatytas lėšas. Šitame pranešime kalbama apie pagrindinius punktus, kurie iki šiol buvo pristatyti kitų e, kolegų pranešimuose šiuo klausimu. Tačiau mes atsižvelgėme ir į komisijos, e, atsiprašau, į užimtumo ir socialinių reikalų komiteto e, nuomonę dėl šio fondo lėšų mobilizavimo. Ir manau, kad iš tikrųjų labai gaila, kad komitetas neatliko e, tyrimo, kaip, kaip atsižvelgiama skirstant šį fondą į krizės e, faktorių. Labai gaila, kad vidurinio laiko tarp peržiūros ataskaitoje komisijos paraštoje nebuvo į tai atsižvelgta ir todėl mes, aš negalėjau įtraukti savo pranešimą. padėtis iš tikrųjų yra sudėtinga, ypač tose šalyse, kur dirba trejetas. Europos e, vyriausybės nebesilaiko solidarumo, e, prižada mm, augimą, darbo vietas, bet kai realiai reikia imtis darbo, matome, kad e, vyksta tai, kas vyksta. Neseniai kalbėjome apie skubos fondus ir labai mažai iš tų fondų galima būtų panaudoti tikrai labai skubiai atsitikus kokiam nelaimės atvejui. Kai kurios valstybės narės turėjo problemų, norėtumas pasinaudoti šio fondu. Uh, priemonės, kurios čia nurodytos, gali turėti teigiamų rezultatų, teigiamo poveikio, nes supaprastina fondo panaudojimą. Tačiau vis tiek matome, kad šitų fondų atblokavimo procesas vis tiek labai lėtas. Būtų gerai praplėsti šią galimybę. Kaip jau sakiau, pristatydama praeitų metų spalį tinkamą nuomonę. Manyčiau, kad būtų naudinga išplėsti šito fondo taikymo sritį mm, platesniai darbuotojų grupiai. Yra numatyti terminai pristatyti, e, pateikti pakeitimus iki birželio 10, o tada, jeigu neprieštarausite, galima surenkti posėdį, e, kuriame dalyvautų šešėliniai pranešėjai ir visi susidomėję užimtumo komitetas priims e, savo nuomonę, savo pasiūlymus 18-20 18 birželio, o siūlau mums balsuoti 27 birželio, tada Liepos mėnesį plenarnėje sesijoje galima būtų dėl šio dokumento balsuoti. Taigi tiek, ačiū. Äh, Dėkoju. Janai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie sumas, kurios prašo komisija, panaši 730 tūkstančių ir turint omenyje, kad vis dar gaunama prašymų ir turint omenyje, kad šiais metais bus svarbiausias ekspost vertinimo etapas, taigi 750 tūkstančių panašu yra pateisinama suma, bet kalbant apie visą uh, pranešimą, kurį perskaičiau. Turiu pasakyti, kad e, kaip ir pranešėja, aš manau, kad komisijos veikla dėl elektroninių blankų ir standartizavimo procedūrų. Tai padės e, patobulinti sistemą, ji bus lengviau prieinama ir bus galima greičiau gauti informacijos. Taip pat aš tikiuosi, kad tie planuojami susitikimai su ekspertų grupėmis ir seminarai praktiniai seminarai irgi leis geriau paremti tą fondą. Dėl to pritariu pranešėjos išvadoms. 9, 10 ir 11 punktai kelia šiek tiek tokių abejonių man, nes čia kalba eina apie techninės paramos pagalbą 13 metais, kai tai, ką aš minėjau, yra susiję uh, su tie punktai, kurie, su, apie kuriuos aš kalbėjau, yra susiję su e, ateitimi. Pavyzdžiui, išplėsti prieigą prie sistemos. Tai yra įtraukta į socialinio, komiteto, socialinio reikalų komiteto pranešimą ir minimi 14-20 metai pranešimą rengė ponia Harkin. Mūsų pranešėja rengė nuomonę jos pranešimui, ponios Harkin pranešimui. Taigi aš norėčiau pabaigai dar išsakyti viltį, kad ekspost vertinimas, kurį atliks Europos komisija, bus naudingas ta prasme, kad sistema bus geriau naudojamasi ateityje ir kad bus sukūriama pridėtinė vertė ir kad viskas bus gerai derinama su nacionalinėmis pastangomis. Tokiu būdu e, bus galima sukurti geresnę padėtį tiems, kurie atleidžiami, kad jie greičiau susirastų e, darbą darbo rinkoje. Ačiū. Dėkoju. Man atrodo, čia daugiau nieko pridurti ir nereiktų. Darbų grafikas yra aiškus. Mūsų komiteto biuletenyje apie tai yra rašoma. Tiek, tuomet pereikime prie 11 darbo tvarkės punkto. Džeimsai, jūs esate pranešėjas, prašau. Ačiū, jūs labai malonu tave matyti. Ačiū už galimybę pristatyti šį klausimą. Atsiprašau, kad dokumentas ką tik buvo išdalintas. Čia yra įžanginis etapas, rengiant savo iniciatyvą šį pranešimą. Čia matote nemažai klausimų apie susijusių su rezoliucija, bet aš galbūt pakalbėsiu apie projektus, kaip, kas vyksta, kokie yra pasiūlymai ir tikėkime, kad projektai bus tinkamai gyvendyti dar per šią kadenciją. Kalbant apie biudžetą, čia dviejose biudžeto eilutėse, kurias mes pasiūlėme, yra numatytas finansavimas pirma eilutė bandomiesiems projektams, antra eilutė parengiamiesiems veiksmams skiriama. Ir tokiu būdu yra sukuriama tarp institucinė sistema, vertinant ilgalaikės tendencijas, tam, kad būtų galima imtis pastangų ir kurti, formuoti geresnę politiką, remiantis informaciją, kuri yra gaunama iš sistemos. Ir man atrodo, kad pirmiausia ir buvo kalbama apie tarp institucinę sąrangą ir tai, kad reikia priimti biudžetinius sprendimus, bet nebuvo aišku, kokia bus ateitis. Dabar vertinant ilgalaikių tendencijų analizę. Aišku, daugiau prieš 15-20 metų gal tai nebuvo taip aktualu, bet dabar tikrai taip, nes vyksta greisti, greiti pokyčiai demografinėje situacijoje, klima, klimato situacijoje, technologijų srityje. Pasaulis darosi vis kompleksiškesnis. Taigi tai, kad bandant įvertinti pasaulinės tendencijas, Aišku, mes galėsime geriau Europoje pasirenkti ir sureaguoti į galimus iššūkius. Tokiu, tai yra labai svarbu sprendimų prieimėjams tam, kad jie galėtų investuoti į stebėsienos studijas ir analizės, analizuojant e, vyruojančias tendencijas. Dabar dėl tų dviejų biudžeto eilučių. Projekto pavadinimas yra štai koks Europos strategija ir politikos analizės sistema. E, Čia įtraukiami komisijos parlamento tarybos pareigūnai, Europos išorės veiksmų tarnybos e, pareigūnai. Čia mintis yra nustatyti ilgalaikės tendencijas įvairiose politikos rytise, tiek viduje, tiek už ES ribų, kurios turėtų įtakos ateičiai, bet nebandant prognozuoti, bet geriau gal numatyti tas tendencijas, tiesiog keisti tas tendencijas, o nesakyti, žinome, kaip pasaulis atrodys 13 metais. Taigi tai yra tos tendencijos, apie kurias mes ir kalbame. Yra skyrius valdysenai, įsteigta darbo grupė aukščiausių lygmenių, kuriai, kuri vadovaus tam projektui. Na ir pirmasis projektas buvo bandamasis projektas ir komitetas jau turėjo galimybę susipažinti su šiuo dokumentu piliečiai ir ir įvairios sąsajos. Vis dar yra kopijų, jeigu norite, galite atsisirpti tinklapyje. Na ir trys pagrindinės tendencijos yra daugiau galių, didesnių galių suteikimas asmenims. Tai yra labai svarbu, kai pasaulis yra sujungtas internetu, auganti vidurinioji klasė, kuri keisis ir vis tai nulems sąrangą po 15-10 metų, atsižvelgiant į Azijos situaciją mažis, mažiau išteklių. Taigi daugia polinė sistema atsiranda daugia šalime pasaulyje ir tai kelia valdysenos problemų, valdysenos e paremtos pasaulinėmis taisyklėmis klausimų. Mes biudžeto, kaip biudžeto institucija parengėme ir patvirtinome ir parengiamosius veiksmus, kurių tikslas yra kalbėti apie ekonominius, socialinius ir valdysenos klausimus. Ir tai nėra e, kažkokie tai rangovai, kurie buvo pasamdyti per biudžeto procedūrą, per konkursus. Čia naujovė yra ta, kad įvairių institucijų lyderiai, vadovai bendrauja su rangovais ir kartu bando numatyti ilgalaikės perspektyvas ir tendencijas. Kadangi dokumentų projektai, e, dokumentų projektus rangovai pateiks rudenį, galėsime susisiekti su įvairiais žmonėmis, ar tai būtų parlamente, ar komisijoje, ar kitose institucijose, arba su NBO. Ir kartu galėsime kažkaip prisidėti prie to bendro proceso ir parengti bendrą dokumentą, kuris bus perduotas kitai pirmininkaujančiai valstybei, bandant parodinti, parodyti, kokio, kokios bus tendencijos ir kokie galimi variantai 14-19 metais. Ir yra toks pasaulinis tinklapis, depozitoriumas, Jis yra prieinamas įvairiems žmonėms, verslininkams, universitetams, tiems, kurie masto į priekį. Ir tai tapo gan įprasta, nes brazilai, kinai, rusai irgi įsitraukia į tą darbą. Pavyzdžiui, 13 metai rusams yra labai optimistiški, nes jie kalba apie tai, jog bus daug energijos dar pas juos, bet kiek žmonių liks neaišku, nes vidutinis vidutinė gyvenimo trukmė Rusija yra 55 metai. Taigi, žiūrėsime, kaip atrodys tas išorės pasaulis. Na ir dar vienas dalykas - gebėjimų kūrimas. Kaip sukurti tokią sistemą, kuri būtų naudinga, formuojant, padedant formuoti politikos įvairias sritis, nevykstant į tas sritis, nevykstant ten, kur nereiktų. Na ir taip pat pagerinti prieigą prie informacijos per pristatymus kas penkerius metus tarp institu, apie, inter, apie tarp institucinius ciklus, uh, E, pirmininkaujančioms valstybėms. Taip pat e, kalbame apie tai, kad galima būtų ES institucijoms parengti ilgalaikės, trumpalaikės, trumpalaikės strategijas ir jos būtų iš tiesų naudingos, bandant formuoti daugiametę finansinę programą po 20 metų. Ir taip pat e, tas atviras tinklapis, jo kūrimas, jis būtų labai naudingas bandant suprasti, kas vyrauja, kokios nuotaikos vyrauja pasaulyje, kaip tai mus paveiks. Tokios sistemos finansavimas šiuo metu yra štai koks. Mes galbūt kokiu tai didžiulių sumų nesitikime, nes kiekviena institucija tą darys atskirai pagal savo metinę, metinį biudžetą. Na ir numatomi kaštai yra nemenki, norint įgyvendinti tokį mechanizmą. Taigi pabaigai štai toks yra dokumentas, kurį jums parengiau. Na ir e, jeigu bus, jis bus autorizuotas po posėdžio, tuomet bus galima jį nusiųsti vertimams ir galėsime po to jau e, jį pakoreguoti ir aptarti. Ačiū. Ja, danke, James. Uh, immer sehr... Ačiū, Jamesai. Kaip visuomet labai išsamus pristatymas yra keletas kolegų norinčių pasakyti. Salvadoras ir Sadonija. A? Ok. Begin wir mit Salvador, bitte. Sí, presidenta. Ačiū pirmininkė. Deja, dokumentą gavome maždaug prieš 15 minučių ir bent jau aš tai nesugebu įsigilinti per tokį trumpą laiką, kad galėčiau dalintis nuomonėmis. Šiaip ar taip, man atrodo, kad tai yra įdomus pranešimas, Džeimsas tai žino. Mes rėmėme pilotinį projektą ir manau, kad Europos, Europos Sąjunga, Europos komisija negali galvoti apie ateities politiką, neturėdami galvoje ilgalaikių tendencijų. Taigi labai atidžiai įsiskaitysime pateiksime reikiamus pakeitimus ir, žinoma, palaikysime šį dokumentą, kad Europos komisijoje ši struktūra taptų nuolatinė struktūra, nes mums jos reikia politikos planavimui. Danke, jetzt Sidonia. Daniel. Ačiū, Sidonija. Labai susidomėjus išklausiau jūsų pasisakymą. Kaip sakė Saladoras, tikrai reikia daugiau laiko mums įsiskaityti į dokumentą. Jis labai svarbus, labai vertingas, nes e, mes dažnai galvojame apie labai e, trumpalaikį laikotarpį, apie tai, kas tuoj pat turi vykti, o iš tikrųjų yra poreikis, būtinybė netgi galvoti apie ilgalaikius dalykus E, atlikti tyrimus tendencijų srityje ir labai e, sveikinu jūsų pastangas. Man buvo ypatingai įdomu e, pasiskaityti šį dokumentą ir tai yra vienas iš retų tokių dalykų. Jūs kalbate apie bandomai projektą, parengimuosius veiksmus ir atrodo, kad tikrai iš kitų projektų yra pasimokyta Taip pat labai norėčiau pasidžiaugti tuo, kas, man atrodo, labai yra įdomu jūsų projekte, būtent, kad jūs raginate sukurti duomenų bazę, kuri būtų prieinama visuomenės nariams. Mano nuomonė tai labai svarbu, nes ji bus, būtų finansuojama iš mokesčių mokėtojų pinigų ir rezultatai, aš tikiuosi, bus įdomus ne tik tai tiems, kas dirba institucijos ES, bet ir daugeliu kitų žmonių. Mm, tikiuosi, kad bus numatytos techninės galimybės e, visuomeniai susipažinti su duomenimis esančiais joje, kad bus galima e, atsisiųsti tą informaciją ir panašiai. Tai labai naudinga. Kaip sakiau, e, jūsų projektas ne tik man, bet ir kolegoms yra naujiena Mes dar neįsigiliname į jį, todėl norėčiau gal tik tai kai ko paklausti. Jūs ketvirtame punkte kalbate apie institucijų administracinį bendradarbiavimą. Norėčiau paklausti, ar kas nors jau vyksta šioje srityje, ar ko reikėtų. Intuityviai galvoju, kad visuomet yra pavojus, jog tokie ambicingi projektai ir liks institucijose institucijose galbūt atsiras tam tikras idėjų e, centras, e, kurio vertė kognityvinė, intelektinė būtų labai aukšta tiems, kurie būtų įsijungę, bet kaip apie kitus, kaip paskleisti mm, jų sukauptą informaciją. Kaip institucijos e, skatintų suinteresuotus asmenys prisidėti prie sistemos ir kaip paskui bus platinami rezultatai, skleidžiami rezultatai. Manau, kad galėtume apie tai pagalvoti taip pat. Ir paskutinis pastebėjimas dėl e, strateginių tendencijų ataskaitos. Tai gali būti nepaprastai įdomus dokumentas. Manau, kad jeigu visus išteklius gerai sutelktume, e, E, rezultatas intelektinė, praktinė prasme būtų nepaprastai vertingas. Ir norėjau paklausti, ar jūs pagalvojate apie tai, kaip organizuoti ar paskatinti, ar būt e, netgi e, surenkti privalomai diskusiją Europos parlamente apie tai, kaip pasinaudoti rezultatais. Tai bus didelis iššūkis, e, vadovų dėmesį patraukti institucijų yra gerai, bet to nepakanka. Dar kartą noriu padėkoti Jums už pastangas ir norėčiau prisidėti pati prie šio darbo, nes manau, jis nepaprastai vertingas yra. E, labai ačiū, Ivailo. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti Džeimsui už pastangas e, žiūrėti į priekį e, tokiame režime, kai mes viską žiūrime iš labai trumpalaikės perspektyvos institucijose ir manau, kad turėtume pasveikinti bet kokias pastangas e, bandyti, bandant sukurti aiškę viziją ateičiai, galvoti apie ateities iššūkius ES ir taip pat labai vertingos, manau, yra pastangos bent jau uh, keturių institucijų mokslinių tyrimų pastangas sutelkti. Žinau, kad ši užduotis yra labai sudėtinga. E, parengėmėjai veiksmai po bandomo projekto, jeigu sutelks visas keturias institucijas, kad jos galėtų derinti savo analizę, bus naudinga mums visiems ir galbūt mes e, dėl kitos daugiametės finansinės programos visiškai kitaip diskutuosime, negu kad dabar. Tuo pačiu metu manau, kad reikia aiškiai kalbėti, bent jau biuras ir generalinis sekretorius taip pat galvo apie tai, kaip e, pakeisti dabar atliekamą analizę mokslinius tyrimus e, Europos parlamente. Manau, kad turėtume galvoti apie galimybės ir apie pridėtinę e, vertę tų tyrimų, kurie atliekami uh, vietoje viduje, užuot pasitelkus e, idėjų centrus. Aš manau, kad daug jų įsitrauktų į tokį darbą ir manau, kad reikia e, e pasitelkti kitus mokslinio tyrimų centrus, nes iš jų atkeliauja labai geros idėjos. Taigi dabar ta užduotis, išreiškus tokias mintis, tampa dar sudėtingesnė ne tik derinti keturių institucijų veiklą, bet ir siekti siekti, susisiekti su išoriniais centrais. Labai ačiū. Džeimsai. Manau, kad e, pristatei e, labai viską išsamei. Ar nori dar sureaguoti? Porą pastebėjimų. Reaguojant į tai, ką pasakė kolegos Salvadorui, dėkoju dėl pakoregavimo dokumento. Dokumentas, galiu pasakyti, yra tarp institucinių konsultacijų išdava. Mes galėjome o, oficialiai kalbėdami užsitikrinti, kad kitos institucijos e, įsitrauks ir kad projektai nebus paprasčiausiai išmesti iš šiukšlių dėžę. Dėl procedūrų manau, kad E, mes, e, jeigu plėtausime mokslinius tyrimus viduje, šio proceso e, naujoviškumas yra toks, kad mes, pavyzdžiui, iki šiol skelbėme konkursus, bendraujame su Chatham House, kitais idėjų centrais, bet dabar mes bandome išplėtoti procesą, kad žmonės suvoktų, jog ilgalaikėje perspektyvoje taip pat gali sukurti papildomą e, vertę. Kaip e, noriu pasakyti, mūsų idėja ne tik tai, kad tokios e, grupės mokslinio tyrimų bendrautų su išorės tyriais, bet taip pat ir sustiprintų institucijas bus dirbama uh, E, komisijoje, parlamente, taryboje. Ir dabar kyla klausimas, kodėl mes anksčiau nekalbėjome tarpusavyje. Ir e, manau, jog jau dabar galėtume susikurti nemažai papildomos vertės ir ją stiprinti. Ir e, tai, ką sakė Sidonija. Aš tuoj baigsiu, pirmininkė. Kaip pavyzdžiui, aptarti mūsų mūsų mm, darbo rezultatus e, ponas Brokas, kiti, kurie rengia pranešimus užsienio reikalų komitete, e, savo, kad reikėtų turėti galimybę tarpusę neformaliai aptarti mm, pranešimus su tais, kam tai aktualu, prieš oficialią formalią procedūrą. Taip pat būtų visas procesas, būtų užsakomosios ataskaitos svarstomos ir e, mūsų darbas e, nacionalinė e, saugumo žvalgybos agentūra kas ketverius metus, pavyzdžiui, rengia mm, ataskaitą, jį paskui svarstama su vyriausybė. Galbūt galima būtų ką nors pritaikyti ir uh, taip pat galėtume galvoti, kaip šios klausimus pateikti politikams svarstyti. Dėl esmės, manau, kad mes laiku apie tai galvojame. E, labai lauksiu diskusijos ir pakeitimų. Pone pirmininkė, manau, kad e, galvojame apie plenarinę sesiją e, rugsėjį, o per vasarą galėsime aptarti mano pranešimą E, komitete ir taip pat aptarti pakeitimus. Bet labai ačiū Jums už pastabas, labai jas vertinu. Labai ačiū. Toliau dvyliktasis punktas. Tai yra susijęs užsienio politika. Nematau pranešėjos. Tai tada pereikime prie 13 e, punkto, bet ir kito pranešėjo nėra. Gal jisai yra Afrikoje AKR misijoje, bet turime jam atstovaujantį kolegą. Kolegas prašom. Ačiū. E, visai normalu, kad Derekas kreipėsi į mane, nes mes priklausome tam pačiam komitetui. Mm, aš visai mielai jam padėsiu. Derekas e, atsiuntė savo minčių ir perskaitysiu E, tai yra mm, biudžeto taupimų poveikis e, vietos valdžios institucijoms e, ir struktūrinių fondų lėšų poveikis. Tai yra antras keitimasis nuomonėmis. Pirmas pasikeitimas vyko gegužės 7 darbe dokumento, tai yra regioninės plėtros komiteto savo iniciatyvą rengiamas pranešimas, ponė Matsonė iš APP e įrengė. Šis dokumentas apima tam tikrus svarbius dalykus. Jis nesutinka su makroproporcijomis proporcingumo principo taikomu, bet pritarė papildomumo princip, principams, ypač finansuojant ambicingus projektus. Derekas nevisiškai pritarė pranešėjos pasiūlymams dėl teminės koncentracijos. E, tai apie tai kalbame Dereko nuomonės šeštoje pastraipoje. Jis savo, kad teminė koncentracija nedideliam skaičiui Mm, programų neužtikrins būtino lankstumo, nes regionai gali turėti skirtingus prioritetus ir tikslus. O nuomonėje kalbama apie sanglaudos politikos vaidmenį, e, mažinant makroekonominius disbalansus ir e, sakoma, kad sanglaudos politikos finansavimas turėtų būti išlaikytas bent jau dabartinėme ligmenyje, o ne mažinamas. Derekas ragina sukurti e, sinergijas tarp ES e, valstybių narių ir regioninės bei vietos valdžios struktūrų. Jis taip pat savo, kad regionė ir vietos valdžia e, atsakinga už labai nemažą ES biudžeto dalį įgyvendinimą to finansavimo priemonių. Taigi tiek. Dėkuoju. Manau, kad parlamento nuomonė labai panaši, mes esame vieningi, taigi nereikėtų dabar atsiprašinėti. Ačiū pirmininkė. Manau svarbu E, pasižiūrėti labai atidžiai į struktūrinius fondus. Biudžetas yra mažinamas, dėl to sutarė valstybių ir vyriausybių vadovai. Tai kaip mes galime finansuoti įvairias programas ir užtikrinti, kad jos bus įgyvendintos. ITRE komitete vyko diskusijos apie tai. E, profesinis mokymas, e, tai labai svarbu, norint paruošti žmonės darbiniai darbiniam gyvenimui. Daug e, žmonių yra bedarbiai. Mes Austrijoje aptarėme šį klausimą su profsąjungomis. E, reikia galvoti apie atviras galimybės ir kaip, pavyzdžiui, nepriklausomai dirbti ar įkurti mažą ir vidutinę e, įmonę. Turime ieškoti veiksmingumo našumo kriterijų, kaip gali tapti geru verslininku kaip e, gali rinkoje veiksmingai veikti. Aš žinau, kad yra e, problemų, trūksta lėšų, taip, tačiau kaip mes galėtume ką nors padaryti ypač mokėjimo pusėje, dėl papildomo taisymo biudžeto e, ne viskas yra teisingai daroma. Komisija dabar sustabdo tam tikrus veiksmus, nes nėra pinigų. Gal kas nors žino, kokia yra reali situacija. Ähm, Šitas klausimas turėtų būti peradrasatas generaliniam direktoriui. Iki šiol aš nieko apie tai negirdėjau, bet žinome, kad Birželio pabaigoje, Liepos pradžioje greičiausiai susiklosius tokia situacija, kai komisija nebeturės mm, pinigų, nebeturės lėšų, kurias galėtų skirstyti ar perskirstyti. Jeigu niekas nenori nieko pasakyti, komisijos atstovai suteiksime žodį. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie biudžeto apribojimus yra du tipai. Pirmiausiai tie paskir, mokymų paskirimai, kurie yra numatyti e, biudžete, yra numatyta 11,2 milijardai eurų. E, ja, ir čia jau viskas yra panaudota. Antras apribojimas yra susijęs su išdo, išdo prieina, prieinamumu prie išdo. Čia kalbu apie savo išteklius, kur, kuriuos galima panaudoti kartą per mėnesį Pavyzdžiui, kad sumokėtumėm tiesioginės pagalbos lėšas, kurios paprastai yra pervedamos metų pradžioje ir dabar išdo, prieinamumo prie išdo apribojimas ver, verčia komisiją kai kurios mokėjimus žemės ūkio politikoje, sanglos politikoje sumokėti, pervesti kuo, daug, kuo greičiau. Mokėjimai turi padaryti, padaryti per 60 dienų, kad e, būtų įgyvendinti teisiniai įsipareigojimai. Bet dėl šių apribojimų negalima apmokėti visų sąskaitų, kurias reikėtų apmokėti. Jeigu turėtumėm didesnį likvidumą, daugiau grinųjų, galima būtų greičiau apmokėti nuo praeitų metų šių metų pradžioje mes susidūrėme su šią situaciją ir gegužės mėnesį vis dar ta situacija nėra iki galo pasibaigusi ir manau, kad birželis šiek tiek tęsis, o nuo birželio, nuo birželio to pribojimo turėtų nebebus. Tačiau nuo birželio iki gruodžio e, turėsime kitą tą pirmąją pribojimą ir mums Reikia, kad būtų biudžete pakankamai autorizuotų e, mokėjimų. Ačiū. Pirmininkė. Ačiū. Mums ką tik buvo pasakyta, kad komisija negali nieko pasakyti e, buvo panaudota daugiau žodžių, bet pagrindinė mintis buvo tokia. Jansai, ar nori ką nors pridurti, nenori, gerai. Tada Baigiame 13 punktą svarstyti ir periname toliau. Mūsų pranešėja išras politikai neatvyksta, todėl netvyko iki šiol, todėl perėmė prie 20 klausimo. Tai yra pranešimas darbo grupės pranešimas, darbo grupės, kuri dirbo su biudžeto, su biudžeto klausimais. Biuro ir biudžeto komiteto bendros darbo grupės darbo ataskaita. Panašu, kad šita darbo grupė nesusitiko, taigi pranešimo nėra, ataskaitos nėra. Taigi visiems dalyvaujantiems linkiu skanių pietų ir susitiksime trečią valandą. Ir vyks viešieji klausimai.